Okay, good morning, colleagues. Um, I see. Kolegos, labas rytas. Matau, ko ne pilną posėdžių salę. Ir e, tikiuosi, kad jau dabar galime tęsti darbą su mūsų darbotvarkės klausimais. Atvyksta ir jau atvyko į posėdį svarbus nariai dabar turėsime balsuoti. pirmas balsavimas dėl mūsų nuomonės apie rezoliuciją, kuri bus pridedama prie Europos parlamento pozicijos dėl ES 2015 metų biudžeto pasiūlymų. <clears throat> Liepos 23 dieną ponas Von pateikė savo nuomonę. Iki rugsėjo 3 reikėjo pateikti <clears throat> pakeitimus ir jų pateikta 18. Ar galime iš karto balsuoti? Taip. Gerai. Balsuosime pakeldami rankas. Jeigu bus neaišku, pasitikrinsime elektroniniu balsavimu. O dėl visos nuomonės balsuosime elektroniškai. Gerai, pradėkime. Pirmas paragrafas, pirmas pakeitimas, kas už. Pirmas paragrafas, pirmas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Ačiū. Atmesta. Atmesta. Pirmas paragrafas, Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinti. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pirmas paragrafas. A. Pirmas A, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas A paragrafas, naujasis ir penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas B, naujas paragrafas, šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Gerai, turime patikrinti elektroniškai. Balsuojame už pirmo B šeštą pakeitimą. Kas už? Dabar balsuojame. Baigime balsuoti. Aštuoniolika už, šešiolika prieš priimta. Antras paragrafas, septintas pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmestą. Antras paragrafas, aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Turime patikrinti elektroniškai. Balsuojame. Baigėme balsuoti. 16 už, 19 prieš. Pakeitimas atmestas. Du A paragrafas naujas. Ir devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtas paragrafas. Kas už? prieš susilaikę Atmesta. Aš atsiprašau, tai buvo trečias paragrafas ir de, dešimtas pakeitimas, vienuoliktas pakeitimas, dabar balsuojame. Ponas Von, ačiū pirmininkė, norėčiau pateikti žodinę, žodinį pakeitimą, norėčiau išbraukti paskutinį sakinį, tai faktinis pakeitimas ir su juo mes galėtume pritarti visam pakeitimui. Siūlau išbraukti paskutinį sakinį. Pirmininkė, ačiū, pateiktas žodinis pakeitimas. Ar kas nors jam prieštarauja? Žodiniai pakeitimai, ar kas nors prieštarauja? Tik vienas. Tik vienas prieštarauja žodiniam pakeitimui, todėl jį priimame. Du prieštarauja. Tik du. Apgailestauju, bet jei vienas narys prieštarauja žodiniam pakeitimui šiame komitete, tai toks pakeitimas neturėtų būti priimtas plenarinėje sesijoje taisyklės kitokios. Ten reikia 40 prieštaraujančių balsų, o čia užtenka vieno nario, kuris atstovauja frakcijai. Pirminkė turiu pasitikslinti taisyklėse. Okay, let me, let me explain using... Paaiškinsiu, ką sako taisyklės plenarinėme posėdėje. Žodiniam pakeitimui turi paprieštarauti 40 narių, tuomet jis atmetamas, o komitete reikia, kad prieštaraujančių balsų būtų maždaug ta pati proporcija Tai teigia taisyklė 169.6. Gal galėtumėt perskaityti tą straipsnį, prašo narys. Tai 169 taisyklė, atsiprašau, 169 taisyklė e, pakeitimų pateikimas ir prieimimas. Šeštas paragrafas. Pakeitimai teikiami balsavimui tik po to, kai jie išspausdinami ir išdalyjami visomis oficialiomis kalbomis. Nebent parlamentas nuspręstų kitaip. <clears throat> parlamentas negali nuspręsti kitaip, jei bent 40 narių prieštarauja. Parlamentas vengia priimti tokių sprendimų, dėl kurių kai kurie nariai dėl vartojamos kalbos atsidurtų e, nepatogioje padėtyje. Jei bent vienas dešimtadalis narių pateikia prieštaravimą, parlamentas gali nuspręsti kitaip. Toliau, pasviruoju šriftu. Komitete prieštaravimo reikalingas balsų skaičius nustatomas pagal 209 taisyklę pritaikant proporciją mm, pagal tą balsų skaičių, kuris reikalingas plenarinėme posėdėje, suapvalinant. Ir sekretorius man sako, kad tai reikštų vieną prieštaraujantį balsą. Ir jo pakanka. Bet jau yra trys prieštaraujantis balsai. Aš esu viena iš pakeitimo pateikėjų ir aš pateikėjų vardu sakau, kad mes jam nepritarėme. Okay, we don't need to argue. Yes, thank you. We don't need to... Pirmininkė, nereikia mums ginčytis dėl to, kiek prieštaraujančių balsų reikia, nes jų jau yra trys. Ir dėl to žodinis pakeitimas atmetamas. Pirmininkė, apgailę stauju, bet mums praleidusiems čia e, dešimt darbo metų visada pakakdavo vieno prieštaraujančio balso. Galbūt pasitikslinkime iki galo taisyklės, nes mūsų laukia dar penkerių metų kadencija. Negerai būtų leistis kiekvieną kartą į šitą ginčą. Prašau sekretoriato viską patikslinti, kad kitame posėdėje taisyklės būtų absoliučiai aiškios. Šį kartą tai nėra labai svarbu, bet gali būti atvejais, kai politiškai tai bus lemiamas klausimas. Norėčiau sužinoti, kodėl per dešimt metų užtekdavo vieno prieštarančio balso, o dabar taisyklės pasikeitė. Pirmininkė visiškai pritariu Jums, nebeverta tęsti šios diskusijos, komitetui reikia aiškių taisyklių pagal parlamento darbo taisyklės. Todėl prašau sekretoriato kitam posėdžiui pateikti visiškai aiškę informaciją, kiek narių turi prieštarauti žodiniam pakeitimui, kad jis būtų atmestas. Teskime balsavimą. Trečias paragrafas, vienuoliktas pakeitimas. Balsavimas dalimis. Kas už pirmą dalį? Kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 17 už, 19 prieš, 2 susilaikė. Atmesta. Second. Kita dalis. Antroji. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Trečioji A dalis. Dvyliktasis pakeitimas. Kas prieš? Atsiprašau, sako pirmininkė, kas už? Kas už? Ačiū, kas prieš. Kas susilaikė? Atmesta. Ketvirtoji dalis. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji dalis. A. Ketvirtoji dalis. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Naujoji ketvirta A dalis, penkioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktoji dalis, šešioliktas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktoji A dalis, nauja dalis, 17 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktoji A nauja dalis, 18 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl nuomonės su pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuokime, kolegos. Baigiame. 35 kolegos balsavo už, 3 prieš, 2 susilaikė. Tuo būdu Nuomonė yra patvirtinta. Dėkoju. Einame prie kito klausimo. Tai yra trečiasis taisomasis biudžetas 2014 metams paėmos ir baudos iš palūkanų mokėjimų ir taip toliau. Taisomasis biudžetas numeris 3 2014. 2014. Komitetas, biudžeto komitetas prašė mūsų nuomonės iki spalio trečios vėliausiai ją reikia pateikti ir vienintelis dalykas to tvarkaraščio laikytis teko pateikti nuomonę pagal rašytinę procedūrą ir balsuoti šiandien. Tai reiškia, kad neįmanoma buvo pateikti išverstą dokumento projektą. Ponas Olrich išdalijo angliškai spalio 17 dieną šį dokumentą ir jūsų siūlymi, siūlomi pakeitimai turi būti pateikti iki rugsėjo 19 dienos. Buvo pateikti du pakeitimai. Ar galime perėti iš karto prie balsavimo? Turime dvi nuomonės. Pirmoji dalis, pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Turime pasitikrinti. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 18 kolegų balsavo už, 18 prieš. 2 susilaikė. Atmesta. Dėl tų dviejų susilaikiusių balsų. Trečioji dalis. Antras pakeitimas. Už. Prieš. Prieš susilaikė, patvirtinta. Prašom, kolega. Noriu pateikti trumpą komentarą. Procedūra tikrai vyksta labai skubiai ir tai nėra visai normalu, žvelgiant į tai, kiek laiko turėjom, bet klausimas yra tikrai labai skubus. Ir turėtume dėl to taisum, turėjome balsuoti dėl taisumų biudžeto, kuo greičiau tą norėčiau informuoti komitetą, kad biudžeto komitetas ir to rengia su komisija specialų posėdį. Tai bus uždaras posėdis, bet gausime dokumentų. Kur, kas iš tikrųjų vyksta, ar mes turim kaž, kažkokių dokumentų, juk yra kažkokia istorija viso šio klausimo. Rytoj komisija teiks informaciją ir galbūt galima būtų gauti informacijos raštu. Ir aš manyčiau, kad komiteto nariams būtų įdomu suprasti, kas iš tikro vyksta. Tad e, įdomu būtų išgirsti iš tikrųjų, kas, e, kas, kas vyksta ir, ir ką dar turime nuveikti ir kodėl viskas vyksta taip, kaip vyksta. Ačiū, pirmininkė, dėkoju šią informaciją, kolega. Iš tikrųjų svarbu yra išsiaiškinti, kodėl turėjome dirbti pagal tą labai skubę procedūrą ir kai tik turėsime kokios nors informacijos daugiau, būtinai ją pasidalysime su komiteto nariais po rytojaus posėdžio. O dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės, dėl taisomojo biudžeto trečiojo. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuokime, kolegos. Baigėme balsuoti. Trisdešimt trys kolegos balsavo už, trys prieš, du susilaikė. Patvirtinta. Baigiame balsavimo dalį mūsų posėdėje. O dabar Dirbsim toliau. Dešimtasis darbo tvarkės klausimas dabar. Tai yra išorės studijos pristatymas apie miestų vaidmenį 2014-2020 metų sanglaudos politikoje. Ar galėčiau kolegos paprašyti jūsų dėmesio? Dear colleagues, we have to continue. Turime tęsti darbą, kolegos. Dabar studija dėl miestų vaidmens 2014-2020 metų sanglaudos politikoje e, pristatys ekspertai. Regijų komitetas prašė 2013 rugsėjį tą studiją parengti. B politikos departamento direktoratas vienoje ėmėsi šio darbo ir šiandien Metis GmbH konsultavimo įmonės direktorių Herta Šnohofer pristatys šią studiją. Bus kalbama apie programavimo laikotarpį 14-20 metais šis laiko, šio laikotarpis veikiama pagal naują teisėkūros paketą, atsižvelgiant į prieš tai būsį programavimo laikotarpį. Miestų padidėjęs vaidmo yra jaučiamas, kalbėsime apie um, riziką susijusią su tuo. Ši studija yra pateikiama pačiu laiku, nes Europos komisija paskelbė savo komunikatą Liepos mėnesį dėl miestų dimensijos miestų situacija apibūdinama Europos Sąjungoje. Ir paskui vyko viešos konsultacijos dėl miestų darbo tvarkės. Suteiksiu paskui galimybę po pasisakymo nariams klausiu. Dabar, ponė Šauhofer, žodis jums. Prašau. Uh, dear ladies and gentlemen. Mėly ponios ir ponai, dėkoju už man suteiktą žodį. Na, po to, kai baigėsi balsavimo procedūra, manau, galėsime dabar grįžti prie pranešimo turinio, prie politikos, kurią aptariam turinio. Šiandien kalbėsime apie miestus, o miestai yra labai svarbus veikėjai, kuriant e, ekonomiką ir formuojant visuomenę. E, svarbu, kad būtų kuriamas įtraukiantis ir stabilus augimas. Tai ir yra sanglaudos politikos esmė. Šiandienos tema yra, ar sanglaudos politika iš tikrųjų apima ir miestų aspektus ir ar tai yra daroma pakankamai. Tai štai, toks buvo tos studijos objektas, apie tai šiandien jums ir kalbėsiu. Jeigu pavyks, sako kalbėtoja, e, surasti reikiamą skaidruolę. Šios dienos darbo tvarkė, štai yra čia. Aš sakiau, kad man, aš, aš 15 minučių tik turiu pasisakymų, tad reikės kalbėti greitai. Nesileisiu į detalės ir smulkmenas, kalbėsiu daugiau apie esmę šios studijos. O kas norės, galės susipažinti detaliau perskaitydamas tą studiją. Pirmiausia, kalbėsiu apie esminius iššūkius savo politikos, ko galime pasimokyti iš. Iš praeitos sanglaudos politikos patirties gyventojų 7-13 metais, koks yra miestų vaidmuo naujoje sanglaudos politikoje ir dabartinis miestų įsitraukimas. Jeigu pasižiūrėtumėte partnerystės susitarimus ir, ir, ir programas, pamatysite, koks jis gali būti, o paskui padarysime išvadas ir teiksime rekomendacijas. Svarbiausi iššūkiai tenkantis miestams. Aš manau, kad labai trumpai galima pasakyti, kad yra čia keletas svarbiausių dalykų, kurie yra sanglaus politikos esmė. Miestai vaidina labai svarbu vaidmenį skatinant e, žinių ekonomikos plėtrą ir pramonę. E, kalbant apie naują augimą, apie e, žinių sklaidą, miestai šios ir vaidina didžiulį vaidmenį tai yra technologijų vieta, tai yra mokslinio gyvenimo centrai, tai yra kūrybinės pramonės pagrindas. Taip pat e, buvo kalbama apie ekologinę, ekologinį pėtsaką, kuris irgi miestų kontekste labai svarbus. Tai reiškia, kad reikia tinkamai tvarkyti ekonomikos augimą ar jos mažėjimą e, tai turi būti daroma išmaniai ir išmintingai. Dar vienas dalykas, e, kurį reikia aptarti, yra miestų plėtimasis. Mes kalbame čia apie priemieščių plitimą, apie tankumą miestų. E, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų susijusių CO2 išmetalais. E, Įtraukus augimas. Čia turėtume paminėti tokį dalyką kaip visuomenės polarizacijas, miestė susitelkusios ir socialinė atskirtis. Visa tai yra tie dalykai, su kuriais miestams tenka tvarkytis. E, prieš kalbant apie problemas, trumpai norėčiau pasakyti, kokia patirtis buvo sukaupta ankstesniųjų laikotarpių, 7-13 metų laikotarpių. Jūs turbūt visi žinote, kad sanglaudos politika apėmė E, visus tuos dalykus jau ilgą laiką. Prasidėjo nuo, visą tai nuo atskirų bendruomenių iniciatyvos ir miestų iniciatyvos. Detalių čia neminėsiu, bet žinokit, kad procesas yra ilgas. Mes matėme tų ankstesnių laikotarpių, kaip buvo rutuliojamos tos miestams svarbios temos. Prasidėjo viskas nuo tikrai labai plataus užmojo tikslų. Na ir galiausiai matome, kad lieka dar kas nuveikti. E, žinome, kad miestai ne į visas programas įsitraukė, e, ne į visus projektus įsitraukė, o turėjo būti įtraukti žymiai daugiau. Visą tai, aišku, be abejo yra bendro pabudžio pastaba, jeigu pasižiūrėtume kokias veiklos programos buvo įgyvendintos, pamatytume, kad miestai uh, buvo labiau įsitraukę į tas regioninės programas negu į nacionalinės programas. Buvo bandymų e, įgyventi Jessica projektus, pasitelkiant tam tinkamas finansinės priemonės skirtas plėtrai. E, keletas valstybių narių pasinaudojo tuo, tačiau visas laikotarpis truko iki 2012 metų, kol realiai viskas pradėjo veikti praktikoje. Ir aš manau, kad tų miestų įtraukimo svarbiausias dalykas buvo štai, koks naujos valstybės narės įsitraukė į tą vystimas, įtraukė į tai miestus ir tai buvo svarbiausias dalykas, didžiausia pridėtinė vertė, kurios pasiekė valstybės narės. Naujos valstybės narės netgi sugebėjo šią politiką įdėkti per labai trumpą laiką. Ir buvo padėkta, pasiekta didel, didelių rezultatų, lyginant su e, lūkesčiais. E, labai viskas daug priklauso nuo to, ar buvo laikomas integruoto požiūrio ar ne. E, išmanus augimas buvo pagristas dažniausiai technologijomis, buvo taip pat nemenkas dėmesys skiriamas energijos efektyvumui, finansinės priemonės bei kita ko buvo rengiamus per nelik ilgai. Kokiosgi buvo problemos? Manau, čia reikia paminėti svarbiausių keletą dalykų, su kuriais susidūrė miestai, norėdami būti svarbus veikėjai sanglaudos politikos rytyje. Pirmiausia, nėra tokios savokos, tokios koncepcijos, kas yra miestas. Lengva pasakyti, kad miestas e, yra tam tikra struktūra, kur gyvena daugiau negu, pažiūrėjau, 500 ar 70 tūkstančių gyventojų. Nes viskas priklauso nuo nacionalinio konteksto. Sunku yra pasakyti, nuo kada gyvenvietė tampa miestu. Pavyzdžiui, vienam mieste galime sulaukti, kad mieste gyvens 50 tūkstančių gyventojų, o Paryžiuje štai jų gyvena milijonas ar 3 milijonai ir dar daugiau. Ir taigi, tų aglomeracijų tipas, jų dydis yra labai nevienodas. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra štai, kas anglaudos politika yra labiau sutelkta į regioninius veikėjus Miestai nėra e, teritoriniai veikėjai, tai yra administracinės struktūros turi užsimti tą veiklą, jos turi sudalinti aglomeraciją į tam tikras dalis, kad galėtų dalyvauti projektuose. Ir labai retais atvejais e, nutinka taip, kad miestui, metropoliui vadovauja tikra miesto, jeigu tai būtų galima pasakyti, vyriausybė, vadovybė. Jeigu Taigi nėra tokios administracijos struktūros ir, kaip jau sakiau, miestai dažnai nedalyvauja tose regioniniuose projektuose. Tai vienas dalykas. Kitas. Sunku yra analizuoti, koks yra miestų vaidmuo. Todėl, kad labai sunku pasirinkti, skaičiavimo metodus. Pirmiausia, galima remtis e, išlaidų analizę, pasižiūrint, kokios išlaidos buvo padarytos, kokios investicijos laukia. Tai gali būti miesto transportas, švaraus transporto skatinimas, integruotų projektų dėgymas. 5 procentai investicijų buvo skirti šiems dalykams ir žinome, kad 43 procentai investicijų teko teritoriniams vienetams miestų. Taigi tai buvo ankstesniuoju laikotarpiu. Naujojų programavimo laikotarpiu matome, kad išaugo miestų vaidmuo įvairių aspektų su miestai svarba. Galėčiau parodyti, koks yra naujas e, profilis tų visų projektų. E, buvo vystomi e, miestų vystimo tenklai, buvo pasiteltas strateginis ligmuo ir miestai buvo skatinami dalyvauti partnerystės susitarimuose, e, jie turėjo e, užtikrinti integruotą miestų plėtrą ir paskui buvo e, buvo pasitelktos taip pat ir integruotai naudomos Europos socialinio fondo lėšos. Matome, kad buvo sukurtos naujos priemonės integruotam teritoriniam vystimui. Ir Taip pat buvo, did, buvo didinamas bendradarbiavimas, e, tarpvalstybinis regioninis bendradarbiavimas. O ką galime pamatyti dabar? Jeigu pažvelgtume į tai, kas vyko iki šiol pagal partnerystės susitarimus įvystant įvairias politikas, matytume štai ką. Pirmiausia, E, miestų darbotvarkės programoje matome, kad yra skirtingai veikiama įvairiuose komisijos direktoratuose. Tai atspindėta yra studijoje. E, Europos komisija bandė padidinti miestų vaidmenį žymiai labiau negu ankstesniuoju laikotarpiu. Tačiau tie, tuos bandymus šiek tiek susilpnino trilogo susitarimai. Valstybės ma, narės atmetė pakankamai daug kartų tokius siūlomus pažangius uh, siūlymus įvairiams problemams spręsti. Tad matome, kad sanglaudos politika 40 metais ne, visa, ne, ne visada buvo įtraukiami miestų aspektai. 5 procentai projektų buvo įgyvendinta. Bet reikia pasakyti štai, kai jūs, pavyzdžiui, sportuojate ir nu, nubėgate tam tikrą distanciją per pusvalandį, E, jums dabar pasakytų, kad daug kas pasikeitė, kad turite dar įtraukti papildomus pratimus ir sportuoti toliau, tai aišku, jūs taptumėt geresnių sportininkų, ištvermingesnių. Tad tie penki numatyti procentai nėra didelis slengstis, kurį reikėtų peržengti. Ir valstybės narės e, dalis jų susitvarkė su tą problemą, sugebėjo skirti penkis procentus e, visų sanglaudos politikos lėšų miestų plėtrai. Buvo taip pat pasinaudota labai atsargiai, sakyčiau, tam tikromis progromis. Ir naujas temas sangaus politikos nebuvo labai tisuosninkai linkę miestą įgyvendinti. Ir galiausiai matėme, kad miestams kilo problemų įgyvendinant kai kuriuos savo lūkesčius. Kai kuriais atvejais mes matėme, kad Ispanijoje ar kitose šalise e, buvo iškylę sunkumų gyvendinant atskiras politikas, tačiau šiaip ar taip matome, kad miestai tam tikrose srityse vaidino labai nedidelį vaidmenį. Dabar keliaukime toliau ir tarkime keletą žodžių apie veiksmų programas miestai dažnai yra regionų svarbios dalys, pavyzdžiui, kaip Junktinė karalystė, Lydsas yra regiono miestas lyderis. Ir dažnai miestai konkuruoja su kaimo vietovėmis. Jeigu regioninės programos apima ir miestus, pavyzdžiui, kaip Berlyne ir Brandenburgė, tai tuomet, taikant projektus aglomeracijai, tenka tai atsižvelgti. Brandenburgas ir išsidėstęs aplink Berlyną, Ir būtina numatyti tam tikrus regionui pereinamosius žingsnius. Ir lėšos dažnai yra teikiamos ne, ne Berlyno kažkokiuose priemiešiuose, bet kitose dalyse. Ir tai, aišku, šiek tiek apriboja miestų vaidmenį. Kaip matėme ankstesniuoju laikotarpiu, problema buvo panaši, bet pirmuoju laikotarpiu buvo aštresnė. Buvo bandoma susitelkti prie miestų problemų, bet nebuvo remiamasi teritoriniu požiūriu. Tiesiog buvo sakoma, kad juos sugrupuosime į vieną prioritetą, o kitas problemas spręsim palei kitą. Mm Ir buvo sustėta prie keleto tematinių objektų. Pirmiausia, teritorinių klausimų. Ir tie teritoriniai klausimai šiek tiek buvo nusomti toliau. ITIS buvo numatyta viena iš naujų tokių priemonių. Ir e, valstybėms teko papildoma administracinė našta ir palyginus nedaug lėšų už tai. Miestams miestai susidūrė su ta problema, kad jie neturėjo patirties tvarkyti su sanglaudos politika ir dėl ko finansavimo iškilo tam tikrų sunkumų. Na, nenorėčiau kalbėti per nelik negatyviai, bet norėčiau paminėti keletą valstybių narių miestų, kurie pasinaudojo progą. Lenkijos miestai tuo pasinaudojo, ten buvo įtiekta IT ICE priemonė. Ir tai reiškia, kad 5 procentai turimų lėšų buvo paskirti tam, kad miestą būtų galima įtraukti taip pat ir aplinkinės bendrijas į integruotų projektų įgyvendinimą. Buvo vystomi transporto projektai ir miestai turi būti tikrai integruoti, o nebūti kažkur palikti nuo šaly. E, tai štai keletas yra tokių pavyzdžių, kai naujos politikos uh, progomis buvo pasinaudota. Kitas pavyzdys yra Italija. Dabar ten yra parengta programa, kaip spręsti miestų klausimus, yra kalbama apie socialinės inovacijas ir išmanę miestų plėtrą. Taigi yra parengta nauja nacionalinė programa. O Bulgarijoje štai buvo numatyta kaimo vietovių plėtra, kur numa, kuriuose numatyta e, vystyti nedidelius miestelius. Tokios yra nacionalinės regioninės iniciatyvos. Mes matėme, kad dažniausiai kalba apie mobilumą ir energijos klausimus ir daug mažiau e, integruotai sprendžiamos kitos problemos. Taigi kokios mūsų išvados? Kol kas nežinome, kaip tai atsispindės naujos sanklaudos politikoje ir mm, nors dabartiniu laikotarpiu ta nauda buvo akivaizdesnė sprendžiant miestų problemas, Miestų vaidmuo yra panašus kaip ir ankstesniųjų laikotarpių. Miestai gauna tam tikrus projektus, kuriuos sėkmingai įgyvendė ir galės pasinaudoti. Galima Tikslinis finansavimas gali padėti išspręsti daugelį problemų labai produktyviai. Na ir regisi, kad naujos valstybės narės bando e, įvairiais būdais siekti tų naujų tikslų. E, 15 pasirinktos maždaug tos pačios e, procedūros ir miestai ne visada yra tinkamai traukiami tų problemų. Kokios, tų problemų sprendimai, kokios galėtų būti rekomendacijos? Europos komisija, manau, turėtų žinoti štai ką Miestų darbo tvarkė yra bendra tam tikra miestų politika, kur reikalingos specifinės priemonės. Bendruomenių iniciatyva buvo performuota naujai, pertvarkyta. Ir mes manome, kad kai kas buvo padaryta per nelyg anksti ir nebuvo įtrauktas į tas politikas naujas požiūris. Partnerystės susitarimai būna teikiami, veiksmų programos taip pat. Tad kol kas čia nedaug ką galima nuveikti kito. Kitas dalykas yra projektų atrinkimas sprendžiant miestų problemas ir tų projektų vertinimas ir gyvendinimas. Mes manome, kad reikalingos koncepcijos ir strategijos miestų politikos įgyvendinimui. Tai būtų svarbu miestų plėtros projektams. Na ir galiausiai miestų plėtros tinklas galėtų būti tam tikra platforma miestų darbo atvarkiai. Tai būtų tikrai labai naudinga siekiant e, šių tikslų ir populiarinant šią politiką. Europos parlamentas ir Europos komisija toliau turėtų dirbti, siekdami įtraukti miestus į miestų įvystymosi politikos įgyvendinimą. Kol kas tokių miestų yra nedaug, jie nedaug dalyvauja gyvenant sanglaudos politiką. Būtina įdėkti turimas integruotas strategijas. Reikėtų keistis gerąją patirtimi ir mes vis tik manome, kad ir dar yra daugiau erdvės e, toms integruotoms strategijoms rastis ir būti gyvendintoms. Reikia taip pat, kad Europos parlamentas ir generaliniai direktoratai Europos komisijoje bendradarbiautų glaudžiau, spręsdami vairius specifinius klausimus. Na ir štai paskutinė skaidrė. Svarbiausi veikėjai e, veikia šiuo klausimu nacionaliniu lygmeniu, tačiau tebelieka klausimas, kas nacionaliniu lygmeniu atstovauja miestų politikai. Ir tai yra be abejo susijęs su miestų tinklo klausimu, jį kur Europos komisija. Kas atstovauja tai miestų politikai? Štai koks svarbus klausimas iškyla. Kas sprendžia įvairių aglomeracijų politikos įgyvendinimą ir e, sanglaudos politikos įgyvendinimą? Visa tai yra susijęs su valdysenos klausimu ir su aglomeracijos valdysenos tipu. Tad būtina laikytis integruoto požiūrio nacionalinių lygmenių sprendžiant miestų klausimus. Ir tai yra vienas iš didžiausių politinių iššūkių. Regioninių lygmenių be abejo iššūkių taip pat yra tačiau regioninis lygmo yra labiau priklausomas nuo nacionalinio ir europinio lygmens. Reikėtų pasinaudoti bendradarbiavimo tinklais įvairiom administraciniam platformom ir geriau įtraukti miestų sanglaudos politikos įgyvendinimą. Būtina e, keistis e, informacija miestų plėtros klausimais. Ir aš manau, kad svarbiausiai veiksniai yra Europos komisija, Europos parlamentas, regionai ir e, taip pat e, patys miestai, kur tie turi kelti jiems aktualius klausimus ir jų gyvendinimo reikalus. Ačiū. Ačiū ponė Schönhofer. Pranešimas jums buvo išdalytas ir jau turime parengę kalbėti norinčių narių sąrašą. Pradėsime nuo ponios Krail arba Madame Besfall. Dėkuoju. Aš e, norėčiau labai atvirai pasakyti, jog tai, ką išgirdome nekelia daug e, džiaugsmo. Aišku, mes tikėjomės išgirsti tokių dalykų. Parlamentas teigia, jog komisija turi pabrėžti miestų plėtrą ir, ir, ir projektų įgyvendinimą. Tačiau kyla klausimas, kaip yra su veiksmų programomis kurios būtų tam tikra sąsaja su nacionaliniais veiksmų planais. Mes kalbėjome su komisijos nariu Orbanu ir jisai sakė, jog į miestus šiame kontekste yra atsižvelgiama labiau negu anksčiau. Tad tai, ką mes išgirdome e, dabar, prieštarauja tam, kad sakė komisaras. Kita vertus, Niekuomet nebuvo sakoma, kad e, norint, kad miestas atitiktų reikalavimus, jie neturi būti apibriešto e, dydžio. Situacija, įvairių regionų situacija yra nevienoda. Ir e, patys regionai žino geriau, kurie miestai yra svarbiausi to ar kito regiono e, plėtojimui. Ir praeitėje mes esame pateikę atitinkamų pasiūlymų. Tai yra kad 5 e, procentai, pavyzdžiui, dėl 5 procentų mes manome, kad tai yra minimumas. Ir man vis dar lieka klausimų dėl to netitikimo tarp to, kas buvo pasakyta komisijos nariu ir kas pasakyta studijoje. Pone Krell pasakė tai, ką aš irgi norėjau pasakyti. Buvo kalbama apie FEDER fondą ir apie poveikį miestams. Žinome, kad miestai susiduria su tam tikrais sunkumais ir būtent todėl, kalbėdami su komisijos nariu, mes sakėme, kad e, turi būti sprendžiamos e, regionų problemos, o jas galima spręsti tik tai e, skiriant tinkamą dėmesį miestams. E, buvo pabrėžiamas miesto aspektas, 2014 metais miestų padėtis yra pagerėjusi. Aš pati esu iš Bavarijos, tai yra pakankamai turtingas regionas. Mano klausimas būtų toks, kaip e, miestai ir vietinės e, valdžios struktūros galėtų geriau gyventi miestų politiką veiksmų programų kontekste. Bavarijos e, municipalinė taryba yra federalinio ligmens e, struktūra ir čia yra tam tikrų jau pasiektų dalykų, pavyzdžiui, partnerystė ir partnerystė leidžia optimaliai panaudoti e, struktūrinius ir sanglaudos fondus ir užtikrinti, kad jie pasiektų piliečius. Žinome, kad ir regioninių lygmenių, ir federalinių lygmenių padėtis yra panaši. Miestų politika yra tame kontekste be galo svarbus dalykas. Tačiau regionų vystimas ir miestų vystimas nėra absoliučiai identiški dalykai. Jie yra tarpusavį susiję, aišku, ir tai, kas daroma miestų lygmenį, turi pasiekmių regiono lygmenį. Ponas Albrecht, ačiū pirmininkė. Aš dėrėjausi kartu su ponė Westfalt. Labai geras pranešimas. Kodėl? Todėl, kad atskleidžia, jog vyroja visiškas nesusikalbėjimas. Kažkas pridarė e, klaidų arba nacionalinės vyriausybės, jos neįsigilino į reglamentą, arba komisija nepaaiškino, ko pageidauja. O ko pageidauja parlamentas? Beje, parlamento čia iš vis nepaminėta. Nors pusę klausimų, kuriuos, kuriuos jūs aptarėte, juos iškėlė parlamentas, o ne komisija. Mūsų rolė ne šalutinė. Mes kovojame už tuos klausimus, netgi daug labiau nei komisija vienu metu. Pirma, aš visiškai pritariu, kad e, optimizavimas buvo pernelyg ankstyvas dalykas. Antras dalykas yra e, regionalizavimas ir išmaniųjų miestų pasiūlymas. Tai taip pat buvo per ankstyvas pasiūlymas. E, regionų generalinis direktoratas ilgą laiką nekreipė į tai dėmesio. E, esama daug nesusipratimų. Jūs darote išvadą, kad e, dalyvavimo lygis yra pernelyg žemas, bet taip ir buvo planuota. Ketinta nesumažinti e, miestų vaidmens svarbą, bet padidinti kokybę. Tai yra skirti atskirą finansavimą bandomiesiems projektams. 5 procentai buvo skirti ne tik miestams. Viename sustikime vienas iš Danijos atstovų, Danijos ministras, teigė taip, ačiū už tos skirtus 5 procentus, bet jeigu jūs skiriate 5 procentus tik tai miestams, mes galime be jų apsėti, nes anksčiau buvo skiriama 50 procentų. Taigi, 5 procentai buvo skirta ne miestams, o bandomiesiems projektams. Kokia specifika tų 5 procentų? Pirma, bendradarbiavimas tarp miestų ir jų aplinkinių vietovių. Lenkijoje tai vadinama funkcinėmis vietovėmis ir komisija tam pritarė. Antras elementas – integruotasis požiūris. Beje, aš pasiūliau apibriežti miestus pagal jų funkcijas, pagal jų specifiką. Ir tai ir būtų vadintina tuo integruotų požiūriu. Trečia, e, galių delegavimas tai tiesiog privalomas dalykas. Taikinimo proceso metu apie tai buvo daug kalbama buvo kalbama apie maksimalų subsidijos dydį, o minimalus galių delegavimas numatytų, kad miesto valdžia pati gali pasirinkti projektus. Tai yra tiesiog privaloma sąlyga. Lenkijoje taip pat buvo nesusipratimų dėl ITI metodo, integruoto teritorinio investavimo metodo. Tai yra naujas metodas, kurį galima naudoti horizontaliai projektams, finansavimui. Tai labai sudėtingas dalykas, net komisija nesusigaudo, kaip šį metodą taikyti. Pagal ITI metodą 5 procentai gali būti naudojami arba ne. Tai sako reglamentas. 5 procentai nėra privalomi. Lenkijoje tuos 5 procentus mes vadiname ITI finansavimu, bet ITI metodas yra daug platesnis. Jis taikomas visam laikotarpiui. Iškyla klausimas, kaip valstybės narės, kurios vykdė tuos bandomosius projektus, ir ką naujo jos pasiekė bendradarbiavimas, partnerystė, tarp valstybinis bendradarbiavimas ir galių perdavimas, įgaliojimų delegavimas. Šie klausimai turėtų likti valstybių narių kompetencijoje. Komisija bando tai kontroliuoti, teikdama, kad e, tai reglamento kompetencijos rytis. O jei norite skirti miestams didesnį finansavimą nei minimalus. Tai įdomus pasiūlymas. Jūsų pranešimas aiškiai atskleidžia, kad visi veikėjai taisyklės interpretuoja taip, kaip jiems patogu. Jūs žinote, kad kom, e, regionų komitetas labai aktyviai protestavo prieš vadinamąją Europos regionų platformą. E, sakydam, e, regionų komitetas skundėsi, kodėl komisija nori kurti naują platformą. Verčiau rinktis tinklo modelį. Bet vėlgi tinklas tai tik tai tie, kurie dalyvauja bandomosiuose projektuose, finansuojamuose iš 5 procentų. Regionų komitetas iškėlė sąlygą Jeigu norite kurti naują tinklą, mes niekada nesutiksime. Jeigu norite keistis patirtimi, gerai, bet tai turi būti labai ribotas, ribota iniciatyva. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbiu, kalbu, bandysiu apibendrinti. Idėja buvo tokia – įvesti kažkokią naują priemonę. 5 procentai skirti bandomiesiams projektams. Galima naudotis ITI metodų, ar ne? bet visiškai privaloma sąlyga yra įgaliojimų delegavimas. Prieš penkis metus mes bandėme tai įgyvendinti, komisija atmetė. Dabar mums pavyko tai įgyvendinti. Aš kalbu apie įgaliojimų perdavimą. Ir aš visiškai pritariu su jūsų paskutinė išvada dėl išmaniųjų transporto ir energetikos sprendimų. Mes, kaip parlamentas, tiesiog norime, kad komisija ir valstybės narės vykdytų reglamentą. Negalima interpretuoti reglamento kaip nori. Reglamentas yra visiškai aiškus. Bent jau 5 procentai finansavimo mažiausiai 5 procentai finansavimo turi būti skiriama bandomiesiams projektams. Galima skirti ir 40, ir 50. Bent, bet bent jau 5 reikėtų skirti. Kitaip mes sumažinsime miestų vaidmenį. Ačiū. Pone Renkė, ačiū dėkoju už išties įdomų pranešimą. Aš esu nauja parlamento narė ir po šio pranešimo man susidarė gan niūrus įspūdis dėl bendros situacijos. Vienas dalykas, e, klausantis pranešimo, man užstrigo ypač. Jei miestas yra didelio regiono dalis, tai į jų problemas menkiau įsiklausoma. Aš kaip tik esu kilusi iš tokio miesto, Gelsenkircheno. Gelsenkircheno. Ir aš noriu pasitikslinti, ar tikrai pranešime taip nustatyta. Ir jeigu taip yra, kaip mes galime tokią padėtį pakeisti. Aš kalbu apie metropoli miesto vietovės, didelės vietovės, mums reikia sukurti integravimo strategijas, tokiems miestams e, Anglijos šiaurėje arba Vokietijoje ar kur kitur, kad tokie miestai galėtų tinkamai pasinaudoti ES miestų politikos privalumais. Pone Maletič, ačiū. Aš visiškai pritariu kolegoms, ypač Janui, nes tikrai matome, kad e, reglamento įgyvendinimas stringa. Daugybę kartų komisijos prašėme paaiškinti, kaip jie užtikrina daugelygio valdymo įgyvendinimą ir partnerystės įgyvendinimą. Ir komisija atsako, mes tai iš ties užtikriname, nes tai dalis reglamento, mes gauname pranešimus iš valstybių narių, jie paaiškina, kaip jie dirba su skirtingomis visuomenėmis grupėmis. E, ir valstybės narės parengė strateginius dokumentus, bet viso to nepakanka. Nacionaliniai strateginiai dokumentai turi būti rengiami vadovaujantis principų iniciatyva kyla iš apačios. Vadinasi, patys miestai turi būti įtraukiami, jų savivaldybės. Jie turi išdėstyti savo tikslus, ir uždavinius ir tik tada turi būti rengiami strateginiai dokumentai. Pirmiausia, regioniai, po to valstybės lygmens. Ir turi būti derinami abu du metodai iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Štai jūs pateikėte regi... E, analizę, kuri teigia, vis dar sanglaudos politikoje nėra miestų dėmens. Tai visiškai neprimtina. Aš sutinku, kad mums reikia stiprinti integruotai požiūrį ir integruotąją strategiją. Tai pabrėžiama reglamente ir nesuvokiu, kodėl komisija nereikalauja taikyti partnerystės principo ir daugia lygės valdysenos. Turėčiau pasakyti, jog buvau nustebintas, kaip ponia Westfall. Aš stebiau paskutinius 15 metų, kas ir kaip, municipalinį lygmetį mačiau. Ir žinau, kad atsvaros reikia. Kad, norėjau čia minėti e, Vokietijos pavyzdį. Ten savivaldybė sako, kad jos nebuvo įtrauktos į veiksmų programų sudarimą. Visada yra žmonių, kurie atlieka savotišką pionieriaus vaidmenį, tačiau ne visi nusprendė į procedūras visas įtraukti savivaldybės. Situacija šiek tiek pagerėjo, kai buvo pradėta taikyti e, naują procedūrą. Jeigu paimtume Vokietijos pavyzdį, tai negaliu pasakyti, kad pritariu tam, kas apie buvo pasakyta jūsų studijoje didžiosiuose miestuose buvo sakoma, miestų vaidmuo mažėja, bet aš irgi to teiginio patvirtinti negaliu, nes požiūris į egzistuojančias subsidijas yra visai kitoks, negu buvo anksčiau. Šiandien ITI priemonės dėka miestai didė, kurie turi sunkumų, gali finansuoti savo uh, E, veiklas. Matome, kad yra BSF ir kitų grupių, kurie dalyvauja vietos projektuose, regionuose ir periferijoje. Ir dėl to būtent negaliu pritarti tam, kas buvo pasakyta e, jūsų pranešime, ar jūs kreipėte dėmesį į vienus regionus, o kitus palikot nuo šaly, ar pasirinkot skirtingus vertinimo kriterijus, nežinau. Jūs sakėte, kad Europos parlamentas. Nebuvo pakankamai, tiksliau neįtraukė miestų į naują miestų plėtros strategiją, jos įgyvendinimą. Jūs būtent tai pasakėte. Ap, kaltinote ir Europos komisiją tuo nepakankamu įtraukimu ir taip pat Europos parlamentą. Ar žinote, kad šiais klausimais veikia intergrupė parlamente? Nežinot šito, ar ne? Atėjote čia su savo studija? Atėjote instituciją, kuri daugiausia dirbo siekdama sanglaudos tikslų. Ponas Albrechtas prie to klausimų dirbo, jis nuolatos palaikė kontaktus su svarbiausiomis organizacijomis, didesnėmis ir mažomis, su regioninėmis savivaldybinėmis. Ir galiausiai buvo siekiama juos visus įtraukti į tą procedūrą. Intergrupė dirbo visais šiais klausimais, buvo pateikti pakeitimai, kad būtų galima papildyti komisijos siūlymą. Tai štai kas iš tikrųjų vyko. O jūsų studijo apie tai nei žodžio. Tad man tikrai sunku pritarti tam, ką išgirdau. Pirmininkė, ačiū. Išklausysime pono Zeller. Čia kalba sukasi apie tam tikrą prieštaravimą, nes mes e, vakar kalbėjome apie pageidavimus, šiandien kalbam apie realybę. Aš e, esu iš didelio miesto, kuriam pavyko pasiekti tam tikrų konkrečių rezultatų. Jūs su ponu Olbrechtu dirbot inter, intergrupėje šito klausimu. Bet aš turėjau omenyje kalbėdamas vidutinio dydžio miestus, kurie yra neprisijungę ir tie miestai tikėjosi, kad uh, kad jiems bus suteikta pagalba ir federalinio lygio pagalba, nes jie savaime negali konkuruoti su dideliais miestais. Ir, ir, ir, ir tuo būdu jie galėtų prisijungti prie to proceso. Pasiskaitykite e, spaudos pranešimus municipalinių tarybų Vokietijoje ir pamatysite, kad aš esu teisus. Aš noriu, kad apie tai būtų kalbama atvirai ir konkrečiai. Pradžio mėnesį mes e, priėmėme reglamentą balandžio mėnesį, partnerystės e, sutartis ir, ir partnerystės sutartis yra rengiamas remiantis e, komisijos pasiūlymų, o ne parlamento iniciatyva. Nuo 2012 metų aš e, esu dalyvavęs įvairiose diskusijose federalinių lygmenį Vokietijoje, kur buvo apie tai kalbama ir kur buvo apibrieštos pagrindinės gairės šios ryties. Ir tada jau buvo ruošiamas į, į, į trilogams. Tiksliau, trilogai jau, jau buvo prasidėję. Ir būtent tai yra kvintesencija, kuri atsispindi ataskaitoje. Mes turime drąsiai pasakyti, jog buvome teisėkuros partneriai ir turėjome nagrinėti veiksmų programas ir partnerystės e, programas ir tie 5 procentai buvo panaudoti kaip tam tikras alibi projektams. į miestų interesus, apibrėžiant būsimąją sąnglaudos politiką, nebuvo atsižvelgta. Ir manau, kad turim dabar nagrinėti šį klausimą ir turime spręsti, kaip padėti miestams. Aš manau, kad šis, šis tyrimas, ši studija yra aktuali visoms valstybėms narėms. Vokietijoje galbūt padėtis yra truputį kitokia, todėl kad administracinė sistema yra e, specifinė bet turint omenyje, jog iškyla finansinių problemų, problemų dėl investicijų, tai turime užtikrinti, kad investicijų e, planai numatyti būtų iš tikrųjų įgyvendinami, bet reikia, kad miestai dalyvautų daug aktyviau struktūrinėje ir sanglaudos politikose. Thank you, uh, Pone Grasilė, ačiū Pirmininkė, kalbėsiu itališkai, kada iš jau formačiau mintį. Jau eh, kreido. Manau, kad eh, miesto politikos klausimas regioninės politikos kontekste yra čia pagrindinis klausimas ir apie tai mes eh, diskutuojame. Yra tam, tikrų, tam tikros patirties kuri yra sukaupta už regioninės ar sanglaudos politikos e, ribų. Manau, kad e, šitam klausimui turime skirti daug dėmesio. Be jokios abejonės regioninė ir sanglaudos e, politikos yra regioni, regionalizuotos politikos ir ne tik statistika, bet ir, ir ir, ir, ir programa, ir programos remiasi būtent regioninė politika. Mes turime suprasti, ką turi daryti re, regionai, nes pačios pirmos programos turi būti regioninė ligmens programos prieš perinant prie nacionalinių programų. Ir e, manau, kad e, pirmi žingsniai čia turi būti padaryti vietiniu lygmeniu ir tai turi vykti partnerystės ir e, susitarimų su miestais būdu, nes mūsų regionuose yra miestų ir kai kalbame apie urbanistinę politiką, tai turime omenyje didelės urbanistinės aglomeracijas. Ir miestai visuomet yra regioninės politikos pagrindiniai partneriai. Ir turime tuomet galvoti, kuriuose vietose turi būti atliekami tam tikri veiksmai. Ir kuomet perinam prie programavimo fazės, tai būna labai svarbu, kad partnerystė strateginių požiūrių būtų įgyvendinama e, regioninės politikos kontekste, įtraukiant miestus. Aišku, yra didelių miestų, yra didelės e, aglomeracijos ir jų projektai bus skirtingi palyginus su e, mažesnių miestų. Galbūt visi tie projektai ir, ir, ir planai turi strateginę reikšmę konkrečiam regionui, tačiau specifika čia bus aišku skirtinga kiekvienu atveju. Buvo pasakyta, jog yra tam tikro susirūpinimo kylančio e, regionų komitete dėl komisijos pasiūlymo. Nes pasiūlymas buvo, pasiūlymo esmė buvo suteikti, kon, pateikti kontrapasiūlymą ir atliepti tam tikram susirūpinimui. Ir aišku, tas penkių procentų aspektas, kuris čia yra siūlomas, nėra racionalus ir, ir, ir, ir galbūt netgi ne visai įmanomas. Aš manau, kad reikia priminti, jog tie 5 procentai yra lėšos skiriamos eksperimentinėms priemonėms, naujai urbanistiniai politikai. Mes e, turime uh, užtikrinti, kad tos lėšos būtų panaudojamos būtent tam tikslui. Ir turime galvoti, ko galbūt trūko praeitįje, nes čia kalba sukasi ne tik tai apie pinigų skirimą, čia kalba sukasi apie e, projektų įgyvendinimo gebėjimo padidinimą. Aš norėčiau, kad komisijos būtų paprašyta, kad įgyventinant veiksmų programas regioninių lygmenių miestai būtų visiškai įtraukiami ir į programų sudarimo etapą ir paskui išteklių panaudojimo etapą. Ir aišku, tas lėšų skirimas negali apsiriboti tik tai 5 procentų e, e, lygmenių, nes e, to tikrai nepakaks ypač dideliems miestams ir todėl turime paprašyti komisijos, kad būtų atsižvelgta į nuoseklumą aspektą ir neturi būti e, suskaidomi tie ištekliai turi būti atsižvelgiama į pagrindinius regionų e, miestus, į didžiausius e, miestus ir tinkamą išteklių paskirstimą ir panaudojimą. Allow... Ačiū. Aš taip pat e, norėčiau pareikšti savo nuomonę kaip komiteto narė apie miestų politiką. Aš kalbėsiu bulgariškai. Dėkoju už mums pateiktą informaciją atlikus šį tyrimą. Toks tyrimas dabar labai svarbus, nes mes pradedame naujojo finansinio laikotarpio naujas veiksmų programas. Dėl kai kurių programų dar deramės. Apžvelgus 2010-2013 metų patirtį tenka konstatuoti, kad e, miestų dalyvavimas planavimo laikotarpyje dėja nebuvo labai sėkmingas. Bulgarija priklauso toms šalims, toms valstybėms, kurios bandė parengti specialias integruotas miestų plėtros programas. Jos apėmė miestų infrastruktūros plėtrą, transportą, švietimo infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių planavimą ir žmogiškojo kapitalo judėjimą miestų teritorijose. Mes rengiame tokius planus, jie egzistuoja, tačiau jie tik tai papildo partnerystės susitarimą, kurį sudarė Bulgarija. Kaip juos įgyvendinti ateityje? Yra tik tai vienas kelias - įtraukti juos į nacionalinę programą, dėl kurios dabar deramasi. Šią problemą pabrėžė jau keli kalbėję kolegos. Reikia platesnio apibrėžimo, kas yra miestas, kad tai yra didesnis gyvenamasis plotas, didesnė savoka nei pats miestas. Dabartinis apibrėžimas neatspindi miestų, vietovių padėties įvairiose Europos vietose. Yra nemažai vidutinio dydžio miestų, kurie svarbus savo regiono vystimuisi, jie yra tarsi regioninio vystimosi variklis. Patirtis rodo, kad apibrieštis renkti reikia labai apgalvotai, galvojant, kas yra miestai, kokį varomai vaidmenį jie atlieka regione ir su miestu susijusiose gyvenvietėse. Juk jos tos gyvenvietės ir, yra priklausomos nuo miesto. Kai kuriuose vietovėse mažėja žmonių gyventojų skaičius, nes jie išvyksta gyventi į miestą, O kai kurios gyvenvietės ir vietovės praranda savo ankstesnės funkcijas, nes jos yra pernelyg arti miesto. Mes kaip komitetas turėtume stebėti procesą ir tik tai po to parengti politiką. Vakar aš susipažinau su komisijos parengtų tyrimų apie miestų plėtrą Ten siūloma stebėti, kaip įgyvendinami partnerystės sustarimai ir veiksmų programos. Aš siūlau mūsų komitetui niekada nenukreipti dėmesio nuo šios temos. Ir noriu paklausti, kas dar prašo žodžio. Ačiū pirmininkė. Įdomi diskusija šiandien vyksta, nes Daug kalbėta apie tai, kad reikėtų dirbti konsensuso pagrindu, tačiau kita vertus šiandien diskusijose pareikšta ir kategoriškų nuomonių. Ir mane tai nustebino, sakyčiau, nereikėtų kaltinti e, ponios, kuri tiesiog praneša žinę apie tikrąją situaciją. Aš esu Anglijos e, vietos savivaldybių asociacijos vicepirmininkas. Aš e, atstovauju Anglijos vidurio regionui ir šiaurės regionui ir galiu pasakyti, kad mūsų regioninės organizacijos veikia šiek tiek kitaip. Todėl man įdomu čia aptarti finansiniai modeliai. Ne visada jie pasitvirtina kaip augimo varikliai. Pirmininkė mums pasakojo apie Bulgariją, ji pateikė pavyzdį apie tai, kad kai kurie regionai praranda gyventojus. Tai vyksta, pavyzdžiui, Italijoje, Sicilijoje. Jungtinėje karalystėje augimo variklis yra atvirkščiai priemešiai, kaimo vietovės. Ir todėl man įdomu sužinoti, ar tyrime daromas šitas svarbus atskirimas, kad kai kurie miestai yra augimo varikliai, o kitiems miestams reikia kaip tik papildomo finansavimo, papildomos pagalbos, nes juose, palyginus su kaimo vietovėmis, augimas yra mažas. Dar vienas įdomus pastebėjimas buvo apie atstovavimą ir apie ribas. Yra tam tikra prieštara Viena vertus, miestams reikia savo balso, bet taip pat tie kalbėtojai sako, kad priemešiams ir kaimo vietovėms reikia aiškaus balso. Ir kaip tai suderinti, jeigu ir miesto balsas, ir kaimo vietovių balsas lemia lygiai tiek pat. Nes ir tiems, ir tiems reikia atstovavimo. Ir tai sukelia sumaišties. Tai atitinka situaciją Junktinėje karalystėje. Juk žinote, kad eina kalba apie e, savarankiškumą, nepriklausomybę. E, tas, ta diskusija įsisiubavo po Škotijos referendumo. E, ir mano frakcijai, taip pat manau ir kitoms frakcijoms, keblumų kelia tam tik e, e, komentaras, jog reglamentas yra reglamentas, tai yra privaloma. Mane tokie pareiškimai e, neramina. Manau, vienintelis tinkamas atstovavimas yra štai koks. Nacionalinės valstybės turi suvokti, jog regionai yra nepaprastai svarbus ir jiems sprendimai neturėtų būti nuleidžiami iš viršaus. Aš manau, kad politiką formuojančios institucijos turėtų atsižvelgti iš, tos, iš tas rekomendacijas, bet taip pat ir mūsų komitetas turėtų suvokti, jog reikia atskirti vieną vertus miestą kaip ekonominį augimą kurianti vienetą ir kita vertus kitokią situaciją, kai ekonominį augimą kūrė kaimo vietovės nes tokia situacija kai kuriuose Europos valstybėse taip pat egzistuoja. Ačiū. Jei klausimų daugiau nėra, tai aš suteiksiu žodį pranešėjai Schönhofer atsakyti į klausimus ir komentuoti. Ačiū. I really appreciate... Na, jeigu mūsų studija sukėlė diskusijas, tai man dėl to yra džiugu. Puiku, kad tokia diskusija įvyko. Daugiau buvo komentarų negu klausimų. Aš norėčiau pakomentuoti truputėlį. Pirmiausia, dėl metodo. Mes pažvelgėme į kitą žaidimo pusę. Mes pasižiūrėjome partnerystės sustarimus, veiksmų programas ir teikėme klausimus tų programų partneriams. Tad mes neklausėme miestų, ar miestai buvo įtraukti ar ne. Mes Be abejo, kalbėjome su kai kuriais miesto atstovais, bet stengiamės pažvelgti situaciją iš kitos pusės. 2017 yra programų ar dar kažkur. Buvo kalbama ne tik apie Vokietiją studijoje. Aš dalyvavau posėdėje dėl ex ante e, programos įgyvendinimo. Ir miestai nebuvo traktuojami kaip kofinansuotojai. Ir dabar uh, jie sakė, kad jie ne, nežinojo, kokios yra taisyklės ir neaišku, kaip mobilizuoti lėšas tada. O tuo tarpu biudžetai apskritai mažėdavo. Ir aišku, jeigu dabar leistumės į, deta, į detalės, jūs pamatytumėt, kad buvo atlikta apžvalginė studija. Mes žvelgime į aštuonių valstybių situaciją. Kitas dalykas yra štai koks taisyklės susijusios su Elksenos kodeksu partnerystės sutarimus atsirado tada, kai jau e, tie susitarimai buvo daugmaž parengti. Tad skaity, taisyklės atsirado tada, kai jau baigėsi tų sustarimų pasirašymas ir prasidėjo gyvendinimas. Atsiprašau, sako kalbėtojas salėje, tai netiesa, nes partnerystės pagrindinės savokos susitarimai 12 metų gruodį buvo parengti, nes valstybės narės turėjo žinoti, kad partnerystės tie santykiai visi turės keistis. Taigi metus prieš primant teisės aktus buvo žinoma, kad taip bus. Taigi valstybės ir miestai tą žinojo. E, Visą tai buvo daroma dar pirmininkaujant Kiprui. Aš tikrai puikiai žinau šį klausimą. The question is of no, question of knowledge and question... Pirmininkė, čia mes kalbam apie įgyvendinimą ir veiksmus, ne apie žinojimą ar nežinojimą. Diskusija tiesiog šiek tiek užsitė, sako pirmininkė, kalbėtoja, ekspertė. Taigi miestų valdysena yra tas dalykas, kuris nacionaliniu lygmeniu tinkamai nesutvarkytas, nes anglaudos politika negali reikalauti naud, laikytis tokio požiūrio, kurio nėra nacionalinėje politikoje, bet gali pagerinti tą požiūrį. Žinau, kaip atsiranda integruoti projektai. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kalbant apie įgyvendinimą projektų. Dėkui. Thank you, thank you. Pirmininkė, ačiū už komentarus. Ar būtų kokiu nors komentarų, kuris norėtų pateikti komisijos atstovai? Prašau. Dėkoju. Džiaugiamės studijos intencijomis šiomis. Džiaugiamės tuo, kas pasakyta, mums kelia susirūpinimą štai kas. Daugiau studija yra susitelkusi į praeitį ir mažiau nukreipta į ateitį. Be abejo, yra paminėti tyrimo kai kurie konkretus atvejai, bet tai yra paremta, tai studija neparemta akivaizdžiais įrodymais, nes pranešime nėra jokių nuorodų į tai. Mes be to pastebėjome nemažai prieštaravimų tam, ką mes laikome realybę, kaip ir ITI priemonė, podas Albrechtas paaiškino šiek tiek kas ir kaip šioje srityje. Ir jūs minėjote, kad tuo buvo naudojamas ir ribotai, tačiau šio priemonė naudoja 22 valstybės narės Labai nemažai tokių įdomių pasakymų buvo apie tai, kad sakoma, kad daug kas vyko panašiai kaip praeito programavimo laikotarpiu, bet aš manau, kad įvyko tam tikra evoliucija. Tai nebuvo revoliucija, tai buvo evoliucija. Ir ta 5 procentų riba nereiškia minimumo. E, tai ne, nebūtai 5 procentai tik lėštų turi būti išleita integruota miestų vystimui. Uh, Mes pastebėjom, kad 10 procentų kai kurių programų lėšų buvo integruota į miestų plėtros programas. Tad štai, tai daugiau negu 50 procentų RDF lėšų buvo iš, išleista miestų plėtrai, išmaniai miestų plėtrai. Vėlgi, e, daug teiginių nebuvo parengta atsižvelgiant konkrečiais tiksliais įrodymais. Jūs taip pat kalbėjote apie miestų apibriežtį ir aš nesupratau, kur yra ta problema. Reglamente mes bandėme išdėstyti, kaip, koks turėtų būti funkcionalus požiūris. Mes sakėme, kad tai nėra miesto administracija, mes pabrėžėme, E, kai kuriuos suvaldyseną susijusius aspektus. Teritorinis požiūris turėtų būti ribotas. Mes vėlgi čia kalbėjome apie 5 procentų ribą, bet tai irgi netitinka tikrovės, nes e, daug tų veiksmų programų yra sutelktos e, į tam tikras rytis. Taigi yra nacionalių programų, kurios yra skirtos regioniniai plėtrai. Ir tai siekia tikrai daug daugiau negu 5 procentus. Yra daug kitų panašių dalykų šitoje studijoje. Rekomendacijos e, turėtų būti atnaujintos. Mes juk vykdome dabar konsultavimuosi procedūrą dėl naujos miestų plėtros darbo atvarkės. Mes e, siekime geresnio bendradarbiavimo komisijoje tarp atskirų tarnybų. Valstybės narės bendradarbiauja šių programų klausimų. Ir buvo pasirašyta Leipcigo Hartija ir kiti dokumentai, kitaip tariant, miestai dalyvauja gyvenančias politikas. Komisija dirbo prie šio klausimų, dirba taip pat su Europos parlamentu. Tad tos rekomendacijos, sakyčiau, turėtų būti gerokai atnaujintos, atsižvelgiant į tai, kas vyksta iš tikrųjų gyvenime. Na, galėčiau pasakyti, kad šiek tiek nuvylė ta studija, nes šioje studijoje realybė nėra atspindėta tiksliai, ten atspindėta šiek tiek iškreipta realybė. Ir dabar iš tikrųjų turime daug stipresnę e, įvairias politikas įtrauktas miestų plėtros dimenciją. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū, ar norėtumėte atsakyti? Regisi ne. Taip, atsakymas. Na, aš, iš tikrųjų atsakyti yra sunku, nes mes atlikom studiją, kuri pagrįsta aštuonių valstybių narių patirtim, mes kalbėjome apie žmonėm, kurie atsakingi už veiksmų programas, partnerystės sustarimus ir panašiai, iš čia tie ir procentai. Tai nėra studija, kuri apima visą Europos Sąjungą, tai yra tiesa. Bet be abejo, komentarus atsižvelgsiu ir atspindėsiu juos studijoje. I, I don't understand. Yeah. So, okay, yeah, thank you. I take it. Thank you. Pirmininkė, ačiū. Turėčiau pasakyti, kad mes ir toliau ateityje seksime šią temą, seksime, kaip vyksta partnerystės sustarimų gyvenimo procesas, kaip veiksmų programos įgyvendinamos. Ir turėsime dar galimybę apie tai pakalbėti. Ačiū už jūsų pranešimą, už jūsų indėlį į mūsų šios dienos darbą. Visi galėjo pasisakyti, kam tai rūpėjo. O dabar tęsime darbą pagal mūsų darbo tvarkę. Ir kitas darbotvarkės klausimas yra Europos komisijos pranešimas, šeštoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita. Tai yra neseniai paskelbtas e, pranešimas. Jis atspindė 7-13 metų laikotarpį ir e, sanglaudos politikai yra būdinga tai, kad labai mažėja viešos investicijos dėl ekonominės krizės. Ir dėl to didėja regioniniai skirtumai. 14-20 e, metų laikotarpių politikos ir tie bus paskeitimų. Reikėtų, kad atsirastų investicijų, nes jų trūksta infrastruktūros projektams energetikos efektyvumas, užimtumas, socialinė trauktis, e, mažos ir jūtinės įmonės, čia yra svarbiausi elementai minimi šioje programoje. Dabar komisijos atstovai pristatys šį pranešimą ir iš regio direktorato vadovo, čia atvyko Rudolfas Nestler, kuris yra politikos direktorato vadovas ir ponas Luis Dikstram, Jis yra ekonominės analizės padarinio vadovas. Pone Nesleri, žodis jums. Okay. Thank you very much, uh, Mrs. President. And... Dėkoju pirmininkė, labas rytas visiems nariams. Dabar norėčiau Jums pristatyti paskutinės uh, sanglaudos ataskaitos pagrindinės išvadas. Tai tarsi geriausių E, išvadų mozaiką. Jums padalytos kopijos. Tikiuosi, kad bus įdomu su jomis susipažinti. Dokumentas parengtas vokiškai, prancūziškai ir angliškai, bet netrukus per kelias savaitės jis bus išverstas į visas oficialiasias kalbas. Ataskaita aptarta prieš dvi savaitės sanglaudos forme. Tai tarsi kompendiumas šios politikos, kurią vykdo ES e, apžvalga. Teisinis pagrindas yra tam tikras sutarties straipsnis. Komisija kas trejai metai turi parengti tokią ataskaitą, tai numato sutartis. E, rengiant šeštąją ataskaitą nusprendėme šiek tiek palūkėti ir palaukti naujosios politikos rezultatų, kad jie būtų įtraukti į ataskaitą. Turbūt žinote, kad sanglaudos politikai svarbiausia ekonomikos e, vystimasis. Todėl mums svarbiausi yra Europos e, ekonominės tendencijos ir per pastaruosius šešerius metus pagrindinis ekonomikos bruožas buvo krizė, krizės įvairūs e, pasireiškimai. Pažvelkime į žemėlapį. Prieš 2008-uosius matome žemėlapyje, kad daugumoje Europos vietovių fiksuojamas augimas. Vidutiniškas, kuklus augimas, bet taip pat ir pakankamai veržlus augimas. O šiais laikais vaizdas visiškai pasikeitęs. Visoje Europo, pietinėje Europoje, bet taip pat ir Junktinėje karalystėje, Airijoje, Suomijoje ir kitose Europos šalyse BVP rodikliai prastėja. Tik tai turtingiausios valstybės - Vokietija, Belgija, Austrija ir kai kurios naujosios valstybės sugebėjo pasiekti gerų ekonomikos augimo rodiklių. Iš to išplaukia tam tikros tendencijos. Mes su jomis bandėme kovoti, pasitelkdami savo uh, politiką. Aš kalbu apie ekonominių skirtumų gilėjimą. Krizei kirtus uh, į uh, Europą ekonominiai skirtumai vėl pradėjo gilėti. Kairėje grafiko pusėje matome turtingiausias valstybės. Jų augimas visada buvo stabilus, bet lėtesnis. Tuo tarpu skurdžios valstybės, jų augimo tempai greitesni. 2010-aisiais kreivė krito Vėliau valstybės sugebėjo grįžti prie kuklaus augimo tempų. Skurdžiausias ES valstybės sugebėjo pasiekti maždaug 2 procentų vidutinio augimo tempus. Turtingosios valstybės taip pat sugebėjo pabėgti iš e, giliausios krizės prarajos. Tačiau viduriniųjų e, pajamų valstybės, jos patyrė dvigubą e, kritimą 2013 metais ir iki šiol atsilieka. Valstybės, kur pajamos yra vidutinės, tai daugiausia pietų Europos valstybės. Krizė taip pat gerokai pakenkė darbo rinkai. Nedarbas rekordiškai išaugo. Kairėme žemėlapyje matome, kad nedarbo augimo tempai išaugo visur, išskyrus Vokietiją. Štai toks vaizdas nuo 2008 iki 2012 metų. Koks ilgalaikis nedarbo poveikis? Turbūt visi suprantate, kad dėl to išauga skurdas. Dešinėje pusėje matote dabartinę situaciją. Ji, ko gero, artimiausiais metais dar prastės. Pirmosios išvados. Kaip krizė pakenkė skirtingoms valstybėms narėms. Šio grafiko apačioje, apatinėje eilutėje matome pietų Europos valstybės. Čia nurodoma ir BVP kaita ir taip pat nedarbo tempai. Pietų valstybės nukentėjo labiausiai. Konvergencija nuo, nuo, 2000, e, nuo 99 iki 2007 ją krizė tiesiog nubraukė. BVP lygiai dabar fiksuojami 99 metų lygio arba dar ankstesni. Kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, valstybėse, kurios prisijungė prie ES vėliau, tai yra vidurio ir rytų Europos valstybės, jos visai neblogai išsilaikė krizės sąlygomis. Taip pat ir kelios skurdesnės valstybės sėkmingai išlaviravo. Pažiūrėkime, kas lemia augimą. Moksliniai tyrimai, inovacijos ir plėtra. Čia aš juos pabrėžiu. Europa vis dėlto dar labai toli nuo savo tikslo, tai yra investuoti 3 procentus biudžeto į mokslinius tyrimus ir plėtrą pati prašiausia situacija skurdžiausiose valstybėse, taip pat periferijoje. Reikia pasimokyti iš šios patirties ir suvokti, kodėl Europa nevykdo savo tikslų, siekinių šioje srityje. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Šioje srityje taip pat apie mūsų stagnaciją. Palyginkime skaičius praeito dešimtmečio ir dabartinius. Buvo iškeltas tikslas, kad bent jau 15 procentų suaugusiųjų dalyvautų visą gyvenimą trunkančiame mokymėsi. Tačiau iki 2013 metų pažangos nebuvo. Dabar tas procentas 10 iki 2013 jis buvo tik 9 procentai. Taigi mes atsiliekame. Vis dėlto šios skaičius reikėtų vertinti atsargiai, nes valstybės narse yra skirtingos švietimo sistemos. Ypač tai pasakytina apie Vokietiją, kadangi ten profesinio mokymo sistema taikoma ir galbūt tai paaiškina, kodėl Vokietijos rezultatai netokie, kokių buvo galima tikėtis. Pažvelgime į strategijos Europa 2020 tikslus. Tai užimtumo, e, mokslinių tyrimų, švietimo tikslai, kova su skurdu ir socialinė atskirtimi. Matome, kad tikslų daugumoje, daugumoje Europos vietų nevykdome. Vidurio Europoje ir Šiaurės Europoje regionai, nemažai regionų tuos tikslus įgyvendina, tačiau pietų Europa, taip pat kai kurios vidurio Europos dalys, yra toli atsilikusios. Pažvelkime į tinklo transporto tinklo pajėgumų stiprinimą. Parodysiu jums kelis grafikus. Iš 1955 metų ir iki 2011 metų. Štai čia matote spalvomis pažymėta kelionės greitį. Mm, čia pažymėtas kelių tinklas. Matome, kad nuo 55 metų pasiekta gerokos pažangos. Tačiau vėliau ateina tam tikras momentas, kai sanglaudos politika prarado finansavimą ir 2001 metais e, Pirėnų pusėsalyje tie projektai sustojo gerokai staptelėjo, aš kalbu apie kelių transportą, o vėliau 2012 vėl reikalai pajudėjo, ypač kitose periferijose, pietų Italijoje, Airijoje. Tai akivaizdu yra susiję su investicijomis pagal sanglaudos politiką. Vis dėlto dar daug darbų nenuveikta kitose Europos vietose, ypač e, pietryčių ir šiaurės rytų Europoje. Pažvelkime į tikslus 2013 metams. Matome, kad dauguma e, ruožų pažymėta raudona e, spalva, vadinasi, tų uždavinių mes dar neįvykdėme. Dar vienas rytis, kur susidurėme su daugybė problemų, tai klimato kaita ir atsinaujinantis energijos šaltiniai. Čia matome, kiek bendrame energijos sunaudojime nuo 2006 iki 2012 užima atsinaujantys šaltiniai. Matome ryškę pažangą visose valstybėse narėse, tačiau aišku, ryškiai matosi vis dar išliekanti praraja. Skirtumas. E, viena vertus 20 procentų tikslas visai Europos Sąjungai ir kita vertus skirtingi procentai, kuriuos įgyvendina skirtingos valstybės narės. Vadinasi, sanglaudos politikai ateityje reikės koncentruotis ypač į šią sritį. Dabar aš noriu aptarti sanglaudos politikos vaidmenį ir poveikį. Ko pasiekėme pastaraisiais metais? Pažvelkime į laikotarpį po krizės. Svarbiausias dalykas, kurį pastebėjome per krizę, tai viešųjų valstybinių investicijų sumažėjimas, ryškus sumažėjimas. todėl kad valstybių narių buvo paprašyta vykdyti fiskalinio konsolidavimo politiką. Sanglaudos politika galėtų padėti ir ji padėjo sušvelninti tą valstybinių investicijų kritimą. Be sanglaudos politikos tas kritimas būtų daug žiauresnis. Pažvelkime į geltoną liniją jei nebūtų buvę sanglaudos politikos išteklių, štai kritimas būtų buvęs toks, koks pažymėtas geltona linija. Sanglaudos politika yra pagrindinis investicijų šaltinis daugeliui valstybių. Pažvelkime į šio grafiko kairėją pusę. Kai kuriuose valstybėse iš sanglaudos politikos investuojama daugiau kaip 80 procentų. Aš kalbu apie viešasias investicijas. Bet e, čia galima kalbėti ne tik apie vidurio ir rytų Europos vėliau prisijungusias valstybės. Čia matome ir tokias valstybės kaip Portugalija, daugiau kaip 60 procentų, Graikija ir Ispanija, taip pat didelis E, procentas iš sanglaudos politikos. Sanglaudos politika pasiekė tikrai daug. Kalbant apie 7-13 metus, rezultatai yra įspūdingi. Pažvelkime, kiek naujų darbo vietų sukurta beveik 600 tūkstančių. Tačiau turime pripažinti, kad daugiau kaip 3 milijonai darbo vietų prarasta nuo krizės pradžios. Taigi, sanglaudos politika padėjo, bet visiškai nekompensavo, iki galo nekompensavo tų praradimų. Buvo koncentruojamasi į pagalbą įmonėms. Beveik 80 tūkstančių įmonių startuolių įkurta. Taip pat 2700 km kelių buvo rekonstruota beveik 26 tūkstančiai kelių ir 2700 e, km geležinkelio rekonstruota. Vykdytos įvairios kvalifikacijos ir rekvalifikacijos programos tai yra šios politikos stipriosios pusės. Teikta parama mažoms ir vidutinėms įmonėms, taikyti įvairūs finansiniai instrumentai, Jie padėjo įmonėms, teikia, e, nes buvo teikiama investicijų, kurių vertė beveik 13 milijardų eurų. Šiuo grafiku noriu jums iliustruoti vieną įdomią tendenciją. Tai yra vyriausybių veiksmų efektyvumo tendencija ir kaip valstybėms narėms sekasi E, gaunamas lėšas paversti konkrečiais investiciniais projektais. Šie duomenys iš pasaulio banko. 215 viso pasaulio šalių įtraukta į šią statistiką. Nulinis lygis tai maždaug vidurkis imant visas 215 šalių. Matome, kad visos Europos valstybės atitinka bent jau vidurkį, o dauguma europinių valstybių gerokai viršė tą vyriausybės efektyvumo vid, e, vidurkį. Mes esame tarp pirmaujančiųjų, esame dešinėje grafiko pusėje. Skurdžiausios valstybės Rumunija ir Bulgarija šiuo metu atitinka 215 valstybių vidurkį kurį tyrė Pasaulio bankas. Kas kelia nerimą? Pažvelkime, kas šalia Rumunijos ir Bulgarijos. Ten ir turtingos valstybės. Italija, Graikija, jos pasirodė prastai. Nuo 96 iki 12 metų jų rodiklis net suprastėjo. Smulkiau į nagrinėjimą nesileisiu, tiesiog noriu pabrėžti, kad vienas iš svarbiausių faktorių, nusprendžiant, kaip sekasi valstybėms panaudoti investicijas, vienas iš svarbiausių faktorių yra būtent tas vektorius, kurį ką tik matėte. O dabar matote ryšį, koreliaciją. Dešiniajame kampe yra tos valstybės, kurios geriausiai pasirodė pagal vyriausybės veiksmingumo rodiklį, o apačioje tos valstybės, kurios, kurioms gebėjimus reikėtų vis dar stiprinti. Tai Rumunija, Bulgarija, Italija. Galite paklausti, kodėl Graikija čia geriau pasirodo ir paaiškinimas turbūt paprastas. Graikija jau ilgus metus vykdo tam tikrą programą, jai taip pat naudos davė papildomi mokėjimai, vadinamieji top-up mokėjimai, e, vykdė tam tikrus projektus, todėl šioje, šiame grafike Graikijos pozicija yra geresnė. Dar vienas skyrius trumpai paaiškinsime šios politikos reformos pagrindinius ramščius. Sanglaudos politika dabar nėra izoliuota politika. Ji tarsi viena iš trikampio dalių. Ji yra pagrindinė ES investicijų politika, tačiau sanglaudos politika turi atsižvelgti ir į fiskalinio konsolidavimo politiką. Sanglaudos politika yra skirta paremti valstybės narės, net ir tada, kai valstybės narės griežtina savo biudžeto politiką. Sanglaudos politika stengiasi išlaikyti tinkamas sąlygas ekonomikos augimui. Kita vertus, ji susijusi su makroekonominėmis sąlygomis. O tai susiję su makroekonominė valdysena apskritai. struktūrinės reformas e, po struktūrinių reformų sekė naujos taisyklės, kurios nurodo, kad gebėjimų stiprinimas yra vienas iš svarbiausių faktorių. Tai matėme ankstesnėje skaidrėje. Taip pat nustatytos ex ante sąlygos taikomos finansavimui. Visą tai reikia matyti Europinio semestro kontekste, kuris yra šio trikampio tarsi branduolys. Šiuo metu mes esame e, programavimo proceso viduryje. Beveik visos veiksmų programos jau pateiktos. E, tai yra tos programos, kurios skirtos regionų fondui ir taip pat ESF e fondui. Be, mm, šešios veiksmų programos patvirtintos, tiesa, ne dėl visų partnerystės susitarimų dar susitarta. Čia matome e, išmokų tendencijas ir matome, ką veikia skirtingi fondai. Čia yra pagrindinės rytis, kur investuoja Europos regionų plėtros fondas. E, energijos efektyvumas, kova su klimato kaita, ten daugiausia vykdome rizikos prevencijos priemonės, todėl ten išlaidų lygis mažesnis. Europos socialinis fondas taip pat išsikėlęs labai aiškių tikslų ir prioritetų. Daugiausia investuojama į infrastruktūrą. Europos regionų plėtros fondas išlieka tas instrumentas, kur, pagal kurį investuojama į visas teminės rytis. Jo tikslas – papildyti Europos socialinio fondo veiksmus e, infrastruktūros rytise. Čia taip pat mm, skaičiai apie tai, ko pasiekta tose srityse, kurias ketinta sustiprinti. Tai teminiai prioritetai nuo pirmo iki ketvirto, e, nuo 31 iki 38 procentų pasiekta augimo, o investicijos sumažėjo e, tinklo infrastruktūros srityje, tai yra kelių statyba, prisitaikymas prie klimato kaitos, aplinkosauga, investicijos saliginai sumažėjo, tačiau pažiūrėjus į absoliučius skaičius, paaiškėtų, jog jie didesni nei anksčiau. Kaip prognozuojame šios politikos poveikį? Manome, kad BVP didžiojoje ES dalyje turėtų padidėti, gerokai padidėti dėl sanglaudos politikos. Tačiau reikia suvokti, kad poveikis bus ir pagrindiniams prekybos partneriams. Sanglaudos politika investuoja ne tik į regionų ir miestų gerovę. Ši politika pabrėžia, kad e, prekyba prekiamis ir paslaugomis duoda tą antrinį augimo efektą taip pat. Ankstesnėje skaidrėje aš jums demonstravau tinklo infrastruktūrą, kurią planuojama sukurti pasitelkiant sanglaudos politiką. Ir ta infrastruktūra dar labiau turėtų sustiprinti mūsų rinkų integravimą. Štai tokia informacija apie ataskaitą dėl sanglaudos politikos. Tai ne proceso pabaiga, mes ir vėliau pateiksime įdomių rezultatų apie šią politiką. Kitas žingsnis. 2015 mes pateiksime išsame ataskaitą apie programavimo procesą. Ir ko buvo pasiekta mm, tais veiksmais, kuriuos mes dabar vykdome kartu su valstybės narys ir regionais. Tai yra tariamės dėl veiksmų programų ir partnerystės susitarimų. Iki kitų metų pabaigos mes pateiksime 2007-2013 labai išsamų įvertinimą. Ten bus labai detaliai atskleista teminiai klausimai, teritoriniais pjūviais pateikta informacija ir taip toliau. 2016 mes atliksime politikos vidurio laikotarpio peržiūrą ir ji prisidės prie daugiame šio finansinio planavimo programos vidurio peržiūros. Ir galiausiai 2017 pateiksime septintąją sanglaudos ataskaitą. Joje jau bus pasiūlymų, kaip vykdyti politiką po 20 metų. Štai tokia mūsų darbo tvarkė ateičiai ir būsimi šios politikos žingsniai. Ačiū uždėmesį. Dėkoju už tokį detalų pranešimą, gerbiami kolegos, gal norėtumėte klausti? Regis klausimų yra, ar ne? Ar mes jau viską žinom? Iš pranešimo ir galim jam tik pritarti. Ir galime remtis tais patarimais ir rekomendacijomis, kuriuos išgirdome. Klausimų regisi nėra. Dėkoju pranešimas iš tikrųjų buvo labai įdomus. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė. Kolegė Svana nori klausti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą. Visų pirma, aišku, norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Ir aš buvau nustebusi, kad vis didėja skirtumai užimtumo srityje tarp regionų. Mūsų komitetų šitie klausimai yra prioritetiniai ir struktūriniai fondai čia vaidina esminį vaidmenį, sprendžiant e, užimtumo problemas. Todėl e, ta šeštoja ataskaita yra labai svarbi. Yra taip pat e, trūksamų dalykų, kurie labai svarbus sanglaudos politikoje. Vienas iš tokių dalykų yra e, e, domenų pateikimas e, valstybinėms struktūroms sąsaja tarp e, Aš manau, kad e, ir klimatos rytyje, ir, ir kitose srityse investicijos vadina esminį vaidmenį. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti šitos aspektus plačiau. Dėkuoju, gal dar yra klausimų? nėra klausimų, tad kviečiau, kviečiau atsakyti. Dėkoju už klausimą. Tačiau labai gaila, tačiau duomenų yra sunku gauti dėl viešųjų paslaugų. Dabar diskutuojame su Eurostatu dėl galimybės gauti geresnių duomenų, kad jų turėtumėm tinkamesnio ateityje. Tačiau svarbiausi sunkumai buvo susiję būtent su subnacionaliniu lygmeniu ir duomenimis to lygmens. Tad norėdami vertinti realią situaciją be abejo turime į šį lygmenį žiūrėti, o duomenys gauti yra sunku, kaip aš jau sakiau. Okay. Pirmininkė, dėkoju už pranešimą. O dabar tęsime darbą toliau pagal darbo tvarkę. Turime dar vieną Europos komisijos pranešimą darbo tvarkėje numatytą. Ponas Nisler mums dar pateiks priemonių, kuriomis, Europos kuriomis e, kuriamas e, struktūrinių investicijų fondų veiksmingumas siejamas su patikimo ekonomikos suvaldymu pagal reglamentą 1303. Labai svarbus yra šis reglamentas dėl to, kad 2014 e, metų paketas buvo priimtas ir nuotytos bendros nuostatos dėl reglamento ir Europos komisija pažadėjo parengti per šešis mėnesius gairias, kaip turėtų būti įgyvendintas šis reglamentas. Ir Šių fondo tikslas yra e, padaryti ekonominę valdyseną sveikesnę. Tos gairės buvo priimtos šiek tiek vėliau, negu buvo pažadėta. E, tačiau mes sakėme, kad išklausysime, ką šią temą Europos komisija mums turi pasakyti. Žodis jums, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu paaiškinti mūsų komunikato turinį, kurį pateikėme. Tačiau noriu pasakyti labai svarbu vieną dalyką. Tema pakankamai kontroversiška. Turime CPA reglamentą ir Europos parlamentui be abejo tai yra rūpima tema. Turime suprasti, apie ką yra 23 straipsnis ir turime tam išnagrinėti kitus reglamentus. 23, 23 straipsnė yra kalbama apie efektyvų ESI fondų panaudojimą. Tai yra struktūrin, Europos struktūriniai investicijų fondai. E, būtina didinti mokėjimus valstybėms narėms, toms, kurios ypač patiria didelį biudžeto deficitą ir teikti paramą toms um, valstybėms 23 straipsnis neva turėjo reikšti liktai grėsmę savotišką valstybėms narėms, tačiau reglamente yra kitų nuostatų, kurios išaiškina, kokia iš tikrųjų yra e, esmė to 23 straipsnių, tai reiškia, kad valstybėms reikia padėti, kurios patiria sunkiamą ekonominę situaciją, o ne jas bausti ir gazdinti. Norėčiau pasakyti, kad 23 straipsnis buvo pirmiausia skirtas to finansavimo ir to fondo efektyvumui skirtas. Programos turi būti pataisytos, priderintos e, tiems atvejams, kai iškyla kažkokių neįtidėliotinų skubių darbų. Jeigu pažiūrėtumėte į būsimą laikotarpį į 14-20 ir 7-13 metus, pamatytume, kad praeitie turėjome tam tikrų e, dalykų susijusių su makronominė situacija. Tai buvo susijęs su sanglaudos fondais ir su pernelyg dėliu deficito procedūra 14-20 metais. E, visi darbai pagrindiniai yra atlikti. Matome, kad egzistuoja programos, egzistuoja šalims skirtos rekomendacijos, kus, kurių sprendimą priėmė taryba ir tai apima ir ESI fondus, tai yra Europos struktūrinius investicijų fondus ir eilę kitų priemonių susijusių su ekonominė valdysena. Kalbama apie pernelyg didelio deficito procedūrą, apie, e, apie automatiškai priimamus sprendimus ir panašiai. Visa tai E, dabar yra daug labiau automatizuota negu praeitį. Tai gali sukelti tam tikrų, na, automatiškai priimamų sprendimų, atsižvelginti tai, kaip įgyvendinamos rimtos nuostatos. Apimami taip pat ir mokėjimų įsipareigojimai ar E, mokėjimų sustabdymas tam tikrais atvejais. 23 straipsnėje galėtume paminėti dvi tokias tendencijas. Pirmojoje, pirmojoje dalyje kalbam apie reprogramavimą. Turime žinoti, e, štai ką, reprogramavimas yra tas dalykas, kuris nutinka dažnai, kai tenka įgyvendinti struktūrinių fondų nuostatas. Europos komisija ir valstybės narės turi diskutuoti tarpusavį ir aptarti tuos patikslinimus veiksmų programų, ypač jeigu nėra jokių išimtinių aplinkybių. O dabar tas 23 straipsnis, ką jis reiškia, mes kalbame apie išimtinį atvejį, kai valstybė narė neatsižvelgia į diskusijų rezultatą ir būtinybę pritaikyti programas, pataisyti jas. Gali atsitikti taip, kad kaip paskutinė priemonė komisija gali, kaip, kaip, kaip, kaip paskutinis priemonės komisija gali griebtis skundo prieš valstybę narę. Valstybė narė taip pat gali e, savo pačios iniciatyvą pasiūlyti reprogramavimo e, sprendimų. Valstybė narė gali paaiškinti, kodėl e, kai kurias programas e, įgyventina, kodėl jas renkasi vienas, o ne kitas. E, valstybė narė turi pasinaudoti ir nacionaliniais ištekliais svarbiausiams problemams spręsti. Dėl to jokių kažkokių klaustukų nėra. Ir dabar, kalbant apie reprogramavimą, tenka pasakyti štai ką. Europos komisija gali prašyti reprogramavimo ir jeigu valstybė narė nereaguotų, tai irgi komisija galėtų e, sustabdyti lėšų skirimą. 23 straipsnio pirmoje dalyje būtent tai yra išdėstyta. Antrojoje dalyje labai detaliai yra išdėstyta štai kas. Yra išaiškinta situacija kaip Europos struktūriniai investicijų fondai būtų paveikti e, tų sprendimų, kurie būtų priimti pagal Europinę valdysenos procedūrą. Ir antram variantė matome tam tikrus mechaninius dalykus. Čia yra aiškiai pasakyta, kad komisija turėtų ne, negali, jeigu nori, bet turėtų imti sprendimų. Komunikate mes kalbam apie tą pirmą tendenciją, pirmą pusę. Mes kalbame apie reprogramavimo būdus, kaip juos supranta Europos komisija. Mes šiandien kalbame apie tą antrą tendenciją, antrą dalį. Jeigu pažiūrėtume į komisijos pareiškimą, priimta 13 gruodį, ten yra pasakyta, kad komisija turi komunikato būdu perduoti techninės rekomendacijas, paaiškinimus, kaip šie mechanizmai turėtų kartu veikti. Čia nekalbama apie specifinius klausimus, kuriuos galbūt iškeltų Europos parlamentas ar taryba šiame kontekste, kadangi tai jau būtų politinė klausimo dalis, o mūsųgi tikslas buvo likti prie techninės pusės. Jeigu pažvelgtumėte į priedą, pamatytumėte štai ką. Ten yra pasakyta, kad Europos komisija turi pasakyti, kokio tipo pakeitimai partnerystės sustarimuose gali būti prašomi padaryti. Ir mes taip pat, kai valstybė atsako, turime sureaguoti, paaiškiname, ar imamasi atitinkamų veiksmų, netinkamų ir pagal tai sprendžiama, ar turi būti stabdomi mokėjimai ar ne ir kokie kriterijai bus naudojami tam, kad būtų galima numatyti tų mokėjimų sustabdymo lygį. partnerystės sustarimų peržiūra. Čia vėlgi turite prisiminti, jog kalbant apie rekomendacijas atskirom šalims, kiekvienu atveju viskas buvo aptarta diskutuojant dėl veiksmų programų ir partnerystės sustarimų. Mes neprimsime veiksmų programų tokių, kur ignoruojamos rekomendacijos šaliai. Tai metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje mes jau visi turėsime tam tikrą stabilų išeities tašką. O reprogramavimas gali pasidėti tik po to. Kitaip tariant, nuo 2015 iki 2019 metų. Čia nekalbame 2020 metus, nes tai jau bus laikotarpio pabaiga. Mes sprendžiame tą klausimą, kas atsitiks tuo met, jeigu programavimo procesas bus pasibaigęs. Savo komunikate mes norim parodyti štai ką. Teisiniam tekste tai nėra detaliai išdėstyta. Europos komisija vykdys E, reprogramavimo veiksmus labai atsargiai ir savo galiomis čia naudosis labai atsargiai. E, didžiausias tikslas yra stabilumas, e, o ne nuolatinis programavimas ir perprogramavimas. Administracinių požiūrių sunku būtų užtikrinti tokią programavimo procedūrą, jeigu tikslai bus keičiami nuolatos Tad Europos komisija prisima aišku įsipareigojimą pirmiausia užtikrinti stabilumą. Kokios yra žaidimo taisyklės? Kelti žodžiu apie tai. Reprogramavimo prašymus galima pateikti arba individualiems fondams, arba visiems struktūriniams ir investicijų fondams E, tiek kalbant apie žuvininkystės fondus, tiek kalbant apie, galima steigti arba skirims fondams, e, ar žuvininkystės fondų, ar miesto plėtros fondų ir panašiai, ar galima kreiptis dėl struktūrinių ir investicijų fondų apskritai su bendru prašymu. Du fondai. Čia yra aktualiausi, įsivaizduokite, jeigu šalis patyrė kokį nors labai stiprų šoką, kuris įtakoja labai stipriai darbo rinką. Gali tekti šaliai imtis kažkokių papildomų priemonių ir ko gero reikėtų tuomet pereiti nuo e, vystimosi fondų labiau prie struktūrinių investicijų fondų klausimą. E, Europos investicijų ir struktūrinių fondų tam fondai, fondų naudomas turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Iš to išplaukia, kad bet koks pinigų perkelimas negali būti, pavyzdžiui, toks pinigai paimami iš pagalbos skirtos silpniausiam šalims ir paskiriami gelbėti kokiam nors regionui. Visa procedūra yra planuojama taip, kad ją būtų galima įgyvendinti per 11 mėnesių. Tai yra vienas politikos peržiūros ciklas. Ir būtina, kad ta procedūra būtų užbaigta prieš prasidedant kitajam procedūros laikotarpiui. Europos komisija prašo per mažiau negu keturis mėnesius E, atlikti tuos perprogramavimus nu, nuo to laikotarpio, kai, gaunami, kai gaunamos rekomendacijos valstybei. Būtina atsižvelgti tuos detalius paaiškinimus. Ir jeigu reikalinga intervencija ES lygių, būtina išaiškinti, kokie yra svarbiausi iššūkiai ir kodėl uh, netiti, kodėl nėra laikomos visiškai tinkamomis tos lėšos, kurios yra paskirtos tam tikroms reikmėms. Europos komisija turi nurodyti, kokios programos ir prioritetai turėtų būti sustiprinti. Valstybėms narėmsgi paliekama galimybė spręsti, ką galima būtų sumažinti. Nes tai yra savotiškas susiekiančių indų principas, kuris yra taikomas šiame kontekste e, Europos komisija šiaip ar taip pasakys e, be abejo savo rekomendacijose, kaip veikti geriausiai, kad nenukentėtų svarbiausios sritis. Jeigu, jeigu reikia mažinti kokią nors priemonę finansavimą, tai tuomet e, galime pasižiūrėti į praeities patirtį. Tokių atvejų yra buvę, jeigu ekonomika perkaista ir jeigu investuojama į statybas, Galbūt, pavyzdžiui, gali nutikti taip, kad būtų galima mažiau galbūt skatinti tą statybų sektorių, o e, ir taip išvengti ekonomikos perkaitimo, tas lėšas nukreipiant kitur. Mes taip pat manome, jog turime turėti minimalų tam tikrų prioritetų skaičių Mes manome, kad nebūtina labai sustiprinti vieną prioritetą ar vieną veiksmų programą ir visiškai sumažinti finansavimą kitoms veiksmų programoms ar prioritetams. Tai nebūtų toleregiška. Europos komisija pateikė labai aiškės gairias, kokie turėtų būti, koks tų pakeitimų turinys turėtų būti valstybėms narėms aiškiai pasakoma, koks turėtų būti to įsikišimo turinys, kokie turėtų būti tikslai, kurių norima pasiekti. Ir be abejo, čia reikėtų atsižvelgti į turimus finansinius resursus ir jų naudojimą. Jie turėtų būti naudojami taupiai, išmintingai, nepaleidžiant iš akių svarbiausių prioritetų. Valstybės narės turi teikti savo atsakymus ir mes tuomet turėtume peržiūrėtas finansinės lenteles su svarbiausiais rezultatais ir matytume visus paaiškinimus, kaip pavyko kam pasiekti, kokių tikslų. Taip pat tam būtų aprašyti veiksmai, kuriuos reiktų atlikti valstybių narių. Mes neprašome atlikti papildomą ex ante įvertinimą. Mes to nenorime, nes dėl to išauktų per nelik daug biurokratinė našta. Kasgi atsitinka, jeigu valstybė nari nereaguoja į komisijos pageidavimus. Pirmiausia, mes manome, jog čia turėtume prisiminti, kad egzistuoja nuolatinio dialogo galimybė su valstybėmis narėmis, kad nebūtų pasiektas tas konfliktinis taškas. Bet jeigu valstybės narės neatsako, mes matome, turėtų būti numatyti laikotarpiai, nuo kada galėtų valstybei būtų pasakyta, kad ji, ne, kad ji vengia efektyvaus bendradarbiavimo ir už tai jie tenka atsakomybė. Būtina taip pat atsižvelgti į gaunamų atsakymų iš valstybių kokybę. Jeigu tie atsakymai nebūtų patenkinami, mes taip pat sakytume, kad bendradarbiavimas yra neefektyvus. Taip pat galėtume paminėti keletą aspektų, kai valstybės narės neatsako į tiksliai suformuluotą klausimą ar savo atsakymą pateikia labai aptakiai. Tai taip pat būtų E, vertinama neigiamai. Na ir galiausiai gali būti tokių situacijų, kai atsakymo nesulaukiama. Ar kai atsakymas atitinka klausimo objekto. Tokiai situacijai esant komisija gali pasiūlyti sustabdyti dalies ar visų išmokų mokėjimą programoms ar prioritetams. Ir, kaip jau sakiau, taip gali atsitikti, kai susidurėme su tomis situacijomis, kaip aš jau minėjau. Europos komisija tuomet turėtų siūlyti stabdyti lėšų mokėjimą. Tokio pavudžio sprendimas vis dėlto yra toks dalykas, kurio komisija taip skubiai ne, netaikės, bus žvelgiama į situaciją valstybėse narėse, jeigu ten susiklostytų kažkokios ypatingos aplinkybės, jeigu valstybė, pavyzdžiui, patiria didžiulę recesiją, jeigu darbo rinkoje susiklosto tokia situacija, kai tenka konstatuoti, jog šalis negali atlikti tų numatytų jai komisijos įpareigojimų, tuomet komisija turi vertinti padėti ir kartu su valstybė iškoti išeities. Dėl kriterijų programoms uh, atrinkti. Visada bus e, taip ir ateityje. Mes neliesime programų ir jų prioritetų, kurias norime sustiprinti. Mes nenorėtume dirbti su programomis, kur jau sakėme, kad tos programos turėtų būti užbaigtos. Pageidavimas būtų ieškoti teisingų prioritetų sričių ir tokių, kurios ne kur, kurių sustiprinimas nekenkia kitoms rytims. Kai dėl mokėjimų sustabdymo maksimumas susidarys 50 procentų visų numatytų mokėjimų, tačiau aš jau sakiau, kad bus atsižvelgiama į įvairius faktorius ir gali būti sustabdoma mažesnė mokėjimų dalis. Tuo atveju, jeigu valstybė narė nereaguoja visai, o taryba nusprendžia e, mokėjimų sustabdyti. Net po tokio sprendimo, jeigu valstybė narė nereaguotų, gali atsitikti taip, jog bus nuspręsta, kad šimtų procentų bus sustabdyti mokėjimai prioritetams e, ar veiksmų programų įgyvendinimui. Šiaip ar taip turite suprasti štai ką. Turime tokį požiūrį, kai turime į, užtikrinti, kad bus įmamasi efektyvių veiksmų, kad bus įmamasi proporcingų e, situacijų įvairių sprendimų priemonių. Savaime suprantama, kad čia šio klausimo ne, neišspręsim mechaniškai Kiekvienu atveju reikalinga atskira analizė, kiekvienu atveju išstudijavimas, kad būtų priimami teisingiausi sprendimai. Taip pat akivaizdu yra tai, jog turime atsižvelgti į tą faktą, jog valstybės narės būtų traktuojamos vienodai. Jeigu valstybė pasinaudojo dideliais mokėjimais E, iš Europos struktūrinių investicijų fondų ir yra paskelbtas mokėjimų sustabdymas. Pavyzdžiui, jeigu valstybė įdėjo savo reikšmingas sumas, tai tuomet mes numatysime tam tikrus saugiklius, kad nebūtų baudžiama valstybė dėl to, kad galbūt įvyko kažkokių smulkmenų, kurios netitinka reikalavimų, bus bandoma klaidas taisyti. Socialinė atskirtis, nedarbas taip pat bus tie dalykai, kuriuos bus kreipiamas dėmesys priimant sprendimus. Valstybės narės turėtų imtis efektyvių veiksmų, o Europos komisija tokiais atvejais, kai valstybė ėmėsi reikimų veiksmų, turi panaikinti mokėjimo sustabdymo sprendimą. Ir čia nereikės jokių papildomų procedūrų. Tai reiškia, kad e, mokėjimai turi būti atnaujinti iš karto. Ir gerai, kad komisija e, turi tą galimybę remti senais mokėjimų prašymais. Ir ta procedūra turėtų būti žymiai spartesnė, tačiau mokėjimų srautai svarbu, kad po to, kai imtas įreimų priemonių, galėtų toliau sėkmingai patekti į valstybę narę. Čia matote papildomas skaidruolės straipsnėje, kurį minėjom, yra pasakyta, kad jog Europos parlamento įsitraukimas čia yra svarbus. Ir aš sakiau, kad klausimas yra labai įvairiapusis, yra klausimo techninė pusė ir yra politinė dimensija. Aš jums kalbėjau apie techninę pusę. Tačiau akivaizdu, jog kai tenka kalbėti apie tos 23 straipsnio pirmos dalies, pirmos tendencijos įgyvendinimą, kur kalbama apie reprogramavimo elementus, Europos komisija iš karto apie tai informuos Europos parlamentą. Jeigu diskutuojame su valstybėmis narėmis ir, paaišk, ir mes sužinome, kad atsitiko kažkoks neįlynis įvykis, tai tuomet uh, E, mes turėtume informuoti parlamentą, turėtų būti diskutuojama su valstybė nare ir komisija galėtų prašyti atlikti perprogramavimo veiksmus ir galėtų imtis kitų veiksmų, kurie tokiais atvejais yra reikalingi. Jeigu valstybė kokia nors neveikia taip, kaip reikia, jeigu nesuimama valdysenos reikiamus makroekonominiam deficitui mažinti, jeigu egzistuoja netitikimų, E, su ekonominių pataisų programomis, tai tuomet įmamasi e, taikyti mechanizmą, pagal kurį sustabdomi mokėjimai ir apie tai Europos parlamentas būtų nedelsimai informuojamas. Taip pat apie Europos struktūrinių ir investicinių fondų naudojimą parlamentas bus nuolatos <clears throat> e, informuojamas informuosime apie tos atvejus, kai nusprendžiama nebemokėti valstybei lėšų dėl kokių nors dalykų. Visą tai yra išdėstyta reglamente ir darysime viską, kad dar tobulindami tą reglamentą atsižvelgtume į jūsų pageidavimus. Europos parlamentas savo iniciatyvą gali pakviesti Europos komisiją struktūriniam dialogui dėl 23 straipsnio. Ir kad tuomet galėtume daugiau padiskutuoti dėl e, viso reglamento taikymo. Taip pat yra numatyta reglamente, jog 2017 metais Europos komisija turėtų pateikti pranešimą Europos parlamentui apie šios straipsnio taikymą. ir gali paaiškėti, kad reikia patikslinti kai kuriuos atskirų taisyklių aspektus. Ir tokiu atveju, jeigu toks poreikis iškiltų, komisija parengs teisė, kuros siūlymą. Tai štai, tiek šį kartą. Dėkuoju uždėmesi. Thank you for your detail. Ačiū už smulkų pranešimą, už e, komisijos komunikato pristatymą. Matau, kad ponas Albrecht prašo žodžio. Gal pagėdavus ir kiti kolegos. Ačiū pirmininkė. Negalėjau išklausyti visos jūsų kalbos, bet noriu užduoti du klausimus. Pirma, ar teisingai supratau, kad jeigu įvyksta mokėjimo sustabdymas, tai kokius pavojus tai kelia valstybei nariai, kuri patiria nedarbą, BVP kritimą. Ir ar tokiu atveju reiškia, kad mokėjimų sustabdymas ne, nereiškia sankcijų? Kitaip tariant, ar silpnoms, ekonomiškai silpnoms valstybėms sankcijos netaikomos? Aš aišku šiek tiek hiperbolizuoju, bet e, e Juk suprantame, jog sankcijos e, svarbios ir veikia tik tada, kai yra objektyvios. Jeigu jos tampa relatyviomis, tai mokėjimo sustabdymas taip pat tampa netikras. Ir antras klausimas. Antrajame laikotarpyje kiek užtruks perprogramuojant perprogramavimas tam tikro veiksmo. Anksčiau tai užtrukdavo kelis mėnesius. E, o dabar, jeigu nelieka greitojo veikimo metodo, tai e, mokėjimo sustabdymas gali galioti iki pat programos pabaigos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paprašyti e, komunikato tekstą, kad galėčiau susipažinti išsameu su juo. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą, jeigu teisingai supratau, tai suspendavimas būtų susijęs arba su programavimo vėlavimu, arba konkrečių e, programų gyvendinimu, arba kita vertus. su būtinybė po, po programų parengimo paskirstyti išteklius. valstybės yra prašoma pakeisti programą, pavyzdžiui, kad ta programa būtų e, veiksmingesnė. Jeigu valstybė to nedaro, tuomet lėšos, lėšų mokėjimas yra sustojamas, kad e, būtų e, pakeista padėtis. Tačiau e, rengiant e, programas taip pat yra e, tam tikras e, procedūrų sustabdymas, kol bus e, paskirstami ištekliai. Ir aš norėčiau suprasti, ar tikrai taip, e, taip, taip yra. Ir aišku, kaip sakiau, norėčiau rašytinio teksto. Ačiū. Aš pati noriu pastebėti, kad buvo pagrindinėme dokumente pateikta nuoroda į šitą komunikatą ir komunikatas, jo tekstas buvo paskelbtas Liepos pabaigoje. Noriu užduoti trumpą klausimą. Ar galėtume tiksliau apibriežti partnerių vaidmenį reprogramavimo procese? Jeigu įvyksta perprogramavimas, kaip apibrėžiama partnerystė tokia atveju? Ačiū. Kas dar nori paklausti? Ponas Zeller. Pas mus yra ne tik tai federalinės struktūros, ne tik tai federacinės valstybės, bet ir centralizuotos valstybės Europos Sąjungoje. Ir jeigu perprogramavimas vyksta, tai tuomet kartais centrinės federalinės struktūros naudoja tas lėšas užuot davusias, užuot mm, panaudojusias jas regioninių lygmenių. Buvo pasakyta, kad reprogramavimas vyksta nacionalinių lygmenių, remiantis ekonominiais kriterijais. Tačiau aš grįžtu prie to, ką sakė prieš tai kalbėjusi kalbėtoje, kokia yra sąsaja su įvairių lygmenių valdysena. Nes e, jau buvo tam tikrų projektų, kurie yra pradėti ir kuriems neturėtų iš principo iškilti šitų sunkumų. Regioninių lygmenių reikėtų nekeisti prioritėtų. Pavyzdžiui, valstybė galėtų pasakyti, jog tu, tu, tu, turi būti aukšto dažnio skaitmeninėje rinkoje daromi, daromi tam tikri dalykai, uh, ir e, regioninių lygmenių gali būti pasakyta, jog e, bus daroma, tai tačiau reikėtų, kad tie e, tikslai būtų įrašyti į veiksmų programą. Ar tokiu atveju būtų susitarimas dėl šitų aspektų ir, ir kaip pačiu veiksmingiausiu būdu būtų galima tai e, įgyvendinti, kad nebūtų prarandama veltui laiko kad nebūtų gaištamas laikas dėl biurokratinių priežasčių. No more questions. Yra kitų klausimų? Please, Mr. Nisler. Dabar ponas Nisleri galite atsakyti į klausimus. Ačiū už pateiktus klausimus. Stengsiuosi į juos atsakyti. Pradės nuo Olbricht klausimų. Manyčiau, pirmiausia, turėtumėt atskirti pirmojo srauto ir antrojo srauto atvejus. Antrojo šiandien savo pranešime neaptarnėjau, o ten numatomi labai griežti mechaniški veiksmai. Aš kalbu apie mokėjimų sustabdymą, e, įsipareigojimų sustabdymą, tačiau čia mes kalbame apie kitokį kontekstą. E, tie atvejai, tai tie, e, yra tie atvejai, kai į valstybę kreipiamasi kelis kartus pakartotinai. Taryba kreipiasi reikalaudama tam tikrų korekcijų. O jeigu mes kalbame pagal taisyklės taikomas pirmajam srautui, tai čia kalbame apie konkrečioms valstybėms parengtas rekomendacijas mums svarbios, mūsų politikai svarbios aktualios, aktualios valstybės rekomendacijos. Turi būti ryšys tarp politikos ir rekomendacijos, nes kai kurios rekomendacijos juk nesusijusios su mūsų investicijų prioritetais. Jei jau atsitiktų taip, kad pasiekėme tokį momentą, kai konstatuojame, kad verta pasitelkti europinės lėšas, o valstybė narė tam nepritarė, tai komisija gali paprašyti perprogramavimo. Ir čia aš tuo pačiu atsakysiu ir į klausimą apie vėlavimus. Taigi, mano aptartų atveju mes pradėtume dialogą su valstybė nare. Pirmas žingsnis tai, mes tikėtumėmės iš valstybės narės neformalaus atsakymo, jo pagrindu komisija pateiktų savo pastebėjimus. Jeigu šitas apsikeitimas nuomonėmis neduotų sprendimo, neišjudintų reikalo, tai mes toliau. Ir, ir jeigu mes vykdydami savo politiką negauname tinkamo atsakymo, tai valstybė narė turėtų pateikti formalų, oficialų atsakymą komisijai. Tai aišku reikštų, kad praleidome vertingą etapą sprendimui surasti. Jeigu valstybė narė nereaguoja arba reaguoja taip, kad problema neišsprendžiama, tai komisija gali pareikalauti sustabdyti mokėjimus. Mokėjimų sustabdymas reikštų, kad stabdome mokėjimus tik tai aktualioms arba susijusioms veiksmų programų dalims. Mes e, nenorėtume valstybei nariai kenkti, kai ji jau ir taip yra atsidūrusi sudėtingoje situacijoje. Taigi, egzistuoja tam tikras niuansavimas, pritaikant tas sankcijas valstybei nariai. Ko mes siekiame? Mes paprastai siekime, kad valstybė pradėtų pozityviai bendradarbiauti su komisija. Unka toks procesas negali užtrukti ilgiau kaip 11 mėnesių. Nes kitaip mes priartėtume prie europinio semestro kito ciklo ir naujų valstybėms skirtų rekomendacijų. Valstybėms skirtos specifinės rekomendacijos, jos kasmet nesikaitalioja, jos dažniausiai yra daugiametės. Tik išskirtinėmis sąlygomis galiu įsivaizduoti kokią nors situaciją, pavyzdžiui, staiga kurioje nors valstybė narėje pritrūksta energijos, išteklių, dėl geopolitinės situacijos. Tai vat tokiu atveju gali prireikti mobilizuoti visus instrumentus tokiai situacijai išspręsti. Ir tokiu atveju gali prireikti mobilizuoti visą paramą toje srityje. Tačiau įprastinėmis sąlygomis valstybei nariai skirtos specifinės rekomendacijos galioja tam tikrą laiką, kol valstybė išsprendžia tą problemą. Ir rekomendacijos yra planuojamos pagal bendrą programavimo trukmę. E, pone Preso, nesu tikras, ar supratau jūsų klausimą. Šiaip ar taip, komisija prašo perprogramavimo, bet mes veikiame vadovaudamiesi tarybos rekomendacijomis. Jei nėra tarybos rekomendacijos, mes komisiją nereikalaujame perprogramavimo. Nors, kita vertus, žinote, kad visiškai įprasta diskutuoti apie veiksmų programų tam tikras korekcijas, kai mes vykdome dialogą su valstybėmis narėmis. Dabar atsakysiu į Austrijos delegatės klausimą. Taip, bet vienos skaidrės pabaigoje perskaičiau štai ką. Jei valstybė narė sutinka su pakeitimu, tai mokėjimas bus sustabdytas, kol bus perskirstytos fondo išmokos. Kai sutariama dėl programos modifikacijų, vadinamo perprogramavimo, tai ar tas mokėjimo sustabdymas gali būti siejamas su lėšų perskirstimu? Ar gali tai būti? Man iš to, ką perskaičiau, nėra aišku. Juk lėšas paskirsto valstybė regionams. Bet galbūt aš perskaičiau neteisingai arba kažką supratau neteisingai. Gal galėtumėt patikslinti. Įsivaizduokime tokią situaciją. Nusprendžiate paimti lėšų iš transporto programos, nemenka pinigų suma, iš transporto programos perkelti į švietimo srity. Akivaizdu, kad tuomet komisija nesustabdytų mokėjimų švietimo programai. Mes sustabdytume mokėjimus arba dalį mokėjimų. Jeigu valstybės narės pritarė pakeitimams, tuomet sustabdymas naikinamas ir mokėjimų srautai vėl pradeda iš karto tekėti. Pavyzdžiui, jeigu gauname mokėjimų prašymų iš transporto veiksmų programos ir tie mokėjimo prašymai apmokėti tik 50 procentų tai tuomet kiti mokėjimai, likę 50 procentų, irgi bus apmokėti, nes išlaidos jau atliktos. Komisija turi vykdyti savo įsipareigojimus ir iš karto padengtų likusius mokėjimų prašymus. Toliau Austrijos delegatės klausimas apie partnerystės principą. Tai susiję ir pono Zeller klausimu. Turite suvokti, kad perprogramavimui reikia stebėsinos komiteto sprendimo, kad programa būtų koreguojama. Stebėsinos komitetas tokiu atveju turi būti sušaukiamas ir turi patvirtinti sprendimą keisti veiksmų programą. Stebėsinos komitete dalyvauja visi partneriai, visi partnerystės nariai, vykdantis veiksmų programą. Ponas Zeller klausė, kokie saugikliai garantijos taikomos regionams, kalbant apie tam tikrus projektus. Na, šį klausimą reikia atidžiai išnagrinėti, sprendžiant programavimo klausimus. Neteisinga būtų destabilizuoti, per tokius prašymus destabilizuoti tai, kas jau yra įgyvendinta arba įgyvendinama. Tokie klausimai turi būti sprendžiami dialogu tarp komisijos ir valstybių narių. Valstybių narių reakcija į tokius programavimo prašymus turėtų taip pat numatyti tuos vadinamosius saugiklius arba garantijas ir turėtų valstybės narės atsižvelgti į tai, kaip išvengti neigiamų pasiekmių. Čia mes pasitikime valstybėmis. Dabar dėl nacionalinių prioritetų. Jie gali kisti gali kisti ir regioninio lygmens prioritetai. Perprogramavimo galimybė yra aktuali tik tais atvejais, kai reikia mobilizuoti ES paramą. Visat išlieka galimybė valstybėms narėms, sprendžiant tam tikrą problemą, kuri nustatyta valstybės skirtose rekomendacijose. Visada išlieka valstybė nariai galimybė mobilizuoti kitus e, finansavimo šaltinius. Jeigu rekomendaciją galima įvykdyti pasitelkiant nacionalinius išteklius, tai nebūtinai mes reikalausime taikyti 23 e, straipsnį ir pasitelkti Europos struktūrinių investicijų fondus. Ačiū už jūsų komentarus ir atsakymus. Matysime, kaip ateityje seksis skirtingoms valstybėms, yra nustatytas laiko grafikas, e, vyks tam tikras procesas. Tikiuosi, kad iš komisijos reguliariai gausime informacijos. Taip pat supratau, kad galės vykti diskusijos apie konkrečius atvejus. Ačiū, tęsime darbo tvarkę. Turime patvirtinti koordinatorių sprendimus. Vakar koordinatoriai vakare posėdžiavo. Jų sprendimai persiųsti jums elektroniniu paštu mes turime patvirtinti. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Dėkoju. Koordinatorių sprendimai patvirtinti. Kiti klausimai? Ar norite pateikti kitų klausimų? Ne. Ir paskutinis darbo tvarkės klausimas. Pranešu, kad kitas posėdis vyks spalio 6 ir 7 dienomis, tai pirmadienis ir antradienis paskirtojo komisijos nario Timmermans klausimai vyks spalio 7 ryte. E, pirmininkų sueigoje buvo nuspręsta, kad negali vykti paraleliai komitetų posėdžiai. Todėl turime atšaukti spalio 7 rytinį posėdį, o spalio 6 pusės dienos posėdis vyks. Yra parengta darbo tvarkė. Šis posėdis vyks po pietų ir vyks kartu su regionų komitetu. Skirtas posėdis Europos regionų ir miestų savaitėj. Tai E, savaitė, kurios e, renginius organizuoja komisija ir regionų komitetas. Spalio šeštos dienos darbotvarkė jums bus išsiuntinėta vėliau. Pirmininkė maloniai padėkoja vertėjams, posėdis baigtas.